moralė yra prarasta. Dėl tos priežasties aš pakėliau ranką ir užskaitykite mano balsą. Puiku, sako pirmininkė, na, turbūt kažkas pasisavino jūsų jau tapatybę ir dabar balsuoja su jūsų balsavimo kortele. Puiku, tada pereikime prie kito. A, ne, dar ponas Tavaras nori pasisakyti. Taip pat net neatsinešiau savo kortelės. Aš turiu kortelę, tačiau ji neveikia, tad gal kilo problemų dėl pačios balsavimo mašinos, dėl balsavimo aparato. Pirmininkė, bandykite tada kitą aparatą. Pirmininkė, na tikiuosi, kad mano techninis patarimas jums padės. Bet kuriuo atveju mes užskaitysime jūsų balsą ir jeigu reikės, tai balsu, e, suskaičiuosime balsus Dar kartą. Pereimas prie SIS-2 sprendimo. Dabar jau kal, e, balsuojame dėl sprendimo 839 TVR. Vėlgi APP frakcija siūlo balsuoti e, kar, už visus pakeitimus kartu. Tad ir balsuokime taip, kas už, kas prieš. Susilaikė. pritarta pakeitimams, tad balsuojame e, už visą paketą elektroniniu būdu. Prašome, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Pono Tavaras e, aparatas jau veikia. Jeigu balsavote visi, mes e, užbaigime balsavimą. Balsavimo 37 balsavo, 35 už, vienas susilaikė, vienas prieš. Tai yra patvirtinta, sveikiname pranešėją. O dabar mes pereikime prie kito balsavimo klausimo. Tai yra susiję su Europos parlamento ir tarybos reglamento dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklų sukūrimo. Už tai yra atsakingas ponas e, Konseguera už šį pranešimą. Tiesiog e, gavau informaciją, kad tai yra tik toks orientacinis e, balsavimas dėl tos priežasties, kad dabar vyksta dėrybos ir mm, pranešėjas turėtų žinoti, kokią poziciją pateikti dėrybose. Dėl tos priežasties mes ir pradėsime balsavimą nuo aštunto pakeitimo, kurį pateikė ponia Keller. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Na, bet pasitikslinsime geriau. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Taip, tada balsavimas baigtas. Iš tiesų atmesta. 21 prieš, 17 už, 1 susilaikė. 9 pakeitimas nebeaktualus, 10 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, vėl atmesta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas, ponė. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. Tryliktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Norėčiau pasitikslinti elektroniniu būdu. Taigi 13 pakeitimas, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavomte? Balsavimas tokiu atveju baigtas. Mm, reikėtų pasakyti, kad pritarta tokiam pakeitimui. 14 atsiimtas, 16 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas 17 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. Na, neaišku, pasitikslinkime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 22 prieš 18. Patvirtinta. 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, neaišku. Man atrodo atmesta, bet pasitikslinkime. 18 pakeitimas, elektroninis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Vėl neaišku, gerbiami kolegos, teks pasitikslinti. Elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 22 prieš 18 patvirtinta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė Patvirtinta. Pasitikslinkime. Gerai, pasitikslinkime 20 pakeitimas. Dvidešimt du prieš vėl ta pati dauguma. Aštuonioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt pirmas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ne, ką aš sakiau, 21. Na, 19 tada. Kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Pirmas, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 21. Kas už. 23. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Man atrodo atmesta. Pasitikslinkime, gerai pasitikslinkime. Basamės pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 22 pakeitimas, kas už. 24 pakeitimas. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta Pasitikslinkime. 22 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 25 pakeitimas nebeaktualus, 22 pakeitimas, konstatuojamas dalis, kas už prieš, ketvirtas, trečias pakeitimas, kas prieš, kas už, susilaikė, patvirtinta ketvirtas pakeitimas, ne, at, nebeaktualus, tada penktas pakeitimas. Kas už? Prašom kelti rankas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikslinkime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 22 prieš 18 patvirtinta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Septintas pakeitimas. Nebeaktualus, gerai. Taigi mes galutinio balsavimo nebus, bent jau ne elektroniniu būdu. Taigi kas už visą pranešimą? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta, patvirtinta vienam prieštaraujant. Na, negaliu pasakyti, kad patvirtinta, tačiau pritarėme tokiam pranešimui ir linkime sėkmės mūsų pranešėjų dėrybose. Kitas klausimas tai yra pono Tavarės pranešimas dėl ES bendrosios pabėgėlių perkelimo programos sukūrimo. Taigi ką siūlo pranešėjas ir šešėlinis pranešėjas, balsuoti dėl visų pakeitimų. Ir priedai yra rašoma, kad e, prašoma balsuoti bendrai. Ir vėlgi tai yra ore... patvirtinimo e, balsavimas. Tai yra patvirtinimo balsavimas, ne orientacinis balsavimas. Nors čia rašoma orientation, orientacinis balsavimas. Tačiau balsuokime dabar, kas už, kas prieš susilaikė. Vienas susilaikė, vienas prieš. Tačiau mums vis tiek reikės balsuoti. Galutiniu, galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Taip, atrodo, visi balsavo, balsavimas baigtas. Patvirtinta didžiaja dauguma, reikėtų įskaityti ir pono Alvaro balsą. Sveikiname pranešėją, pona Tavaras. Ir dabar pereikime Pereikime prie kito pono tavarės pranešimo. Vėlgi tai yra patvirtinimo balsavimas. Balsavimas dėl patvirtinimo. Ir Dabar mes balsuosime dėl rezultatų, dėl orientacinio balsavimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta dviems balsuojant prieš. Ir gal, galutinis balsavimas elektroniniu būdu, balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas ir patvirtinta dviems balsuojant prieš. Tad vėlgi norėtumėm pasveikinti pranešėją. O dabar pereikime prie ponios Gala pranešimo dėl ES prisijungimo prie ES žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos institucinių aspektų. Pirmasis pakeitimas, jį pateikė ponė Verža, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas e, pakeistas žodiniu pakeitimu. Ar galime balsuoti dėl šio pakeitimo? Ar kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dar vienas žodinis pakeitimas dėl antrosios dalies. Ponios Autelė. Ar kas nors prieštarauja? Kas už? Kas prieš? susilaikė, pritarta. Trečiasis pakeitimas, ponia Virža, kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Iš tiesų atmesta didžiąją daugumą. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Penktasis pakeitimas, pakeistas žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Se, se, šeštas pakeitimas, e, žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar kompromisas numeris vienas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Septintas pakeitimas neįs nebėra aktualus, todėl kad priežasties, kad jau atmenim kompromisą, tad perkime prie aštunto pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Pasitikslinkime, gerai pasitikslinkime dėl aštunto pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo, balsavimas baigtas. Pritarta. Iš tiesų 24 balsavo teigiamai, 18 neigiamai. Dešimtas nebeaktualus, vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Kompromisas numeris 2, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 13 nebeaktualus, 14 nebeaktualus, tad pereikime dabar prie kompromiso numeris 3, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Pereikime prie ketvirto kompromisinio, ne, vėl nebeaktualus, tad 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, pritarta. 19 pakeitimas. Ne, vėl nebeaktualus. 21 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 22 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 23 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Na, pasitikslinkime elektroniniu būdu. Dėl 23 pakeitimo balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 24 už pritarta. 24 pakeitimas, kas už. Na, pakelkite rankas, nes sunku matyti. Puiku, kas dabar prieš balsuoja. Puiku, sako pirmininkė. Susilaikė. Pritarta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, pritarta, tačiau pasitikslinkime. Elektroniniu balsu bals, bals, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Iš tiesų pritarta 24 už, penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Tada perkime prie 28. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 29 pakeitimas pakeistas žodžiu, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo, tada balsavimas baigtas. 41 balsavo, 40 už, 1 prieš. Sveikiname mūsų pranešėją, puikiai padirbėta. Ar viskas yra švieslentės, tai atrodo, aš viską skaičiau, na nieko tokio. Toliau. Pono Papadopoulos pranešimas mm, bendrijos tikinių ir žmogaus sukeltų nelaimė prevencija. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš susilaikiusi primta. Antras pakeitimas. Gal galime balsuoti blokų paketo kolegos. Na, dėl pirmojo. Dabar dėl antro ir trečio kartu, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Pirmas devintas, e, per, ankstesnis devintas paragrafas, kas už prieš susilaikiusiai. Na, atrodo, kokias dviejoja dėl jų pačių frakcijos balsame sąrašą susilaikiusiai, kas čia. Na, atrodo, atmesta, bet pasitikslinkime kolegos elektroniniu būdu. Balsuokime dėl devintos pastraipos. Pakartosiu, pat devintoj pakra, pat pastraipa, pirminis pranešėjo siūlytas tekstas, devintoji pastraipa, pirminis tekstas, originalus tekstas. Kas už? Tai yra, ar visi balsavot, balsavot? 20 už 17 prieš nieks nesusilaikė. 11 pastraipa, pirminis pranešė tekstas, kas už? Prieš susilaikiusieji rimta. Pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 11 pastraipos. Balsuokime. E, kaimynė, prašom, kaip balsuoti. Balsavimas baigtas. 24 už, 16 prieš, nieks nesilaikė priimta. Ketvirtas pakeitimas atsimtas. Žodinis pakeitimas dėl 12 pastraipos, jas siūlo EPP. Ar kas prieštarauja, kas už, prieš, susilaikysi, primta. Penktas pakeitimas, jis siūlo panevikstrom, kas už, prieš, susilaikysi, primta. Šeštas pakeitimas, dvi dalis. Aldės prašymo, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Mm, toliau nebereikia, kadangi mm, pirmoji dalis buvo nepalaikyta, reikėjo balsuoti dėl originalos teksto. Kas yra už pra, pirminį 15 pastraipos tekstą, kas už, prieš, susilaikiusi, atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi, primta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi, primta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš susilaikiusieji priimta. Dešimtas pakeitimas kas už prieš susilaikiusiai priimta. Vienuoliktas pakeitimas kas už prieš susilaikiusiai priimta. Dvyliktas atsimta. Dar galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. 41 už, 1 prieš, 1 susilaikys. Sveikinu ponę Padopolo. Na, atrodo viskas. Na, kągi, jau baigėme balsuoti. Puiku. Dėkuoju kolegos. Tikrai buvo labai naudinga. Mes dirbame našiau, negu kad galėjome įsivaizduoti. Okay, um, Kolegos, kągi, galime perėti prie kitos temos. Tai yra seksualinė prievarta prie vaikus, jų seksualinis išnaudojimas ir vaikų pornografija. Jeigu kas nors norite pakalbėti, tai prašau tai padaryti už salės durų. Okay. Taigi prašau sėstis į savo vietas, išsijungti telefonus ir tęsti diskusijas. Taigi, kaip jau minėjau, 11 darbo tvarkės punktas - seksualinė prievarta prieš vaikus, jų seksualinis išnaudojimas ir vaikų pornografija. Panaikinimas, pamatinis sprendimas 2468. Taigi, pirmas iki keisimės nuomonėmis, pranešė yra ponė Andželylė iš EPP. Na ir Pirmoji diskusija skirta šiam klausimui. Mes čia turime komisijos pasiūlymą dėl e, direktyvos dėl kovos su seksualinė prievarta prieš vaikus, jų seksualinį išnaudojimą ir vaikų pornografiją. Naršys pasiūlymas keičia pasiūlymą dėl pamatinio sprendimo, dėl pirmo ramščio reformos, kuri nebegalioja įsigalios Lisabono sutarčiai. Visą tai remiasi 82 ir 83 sutarties straipsnio. Na, iš tikrųjų, tai yra labai aktualus, jautrus klausimas. Ir todėl e, Libė ir pats parlamentas turi labai sustelkti šį klausimą. Na ir tokiu būdu reikia derinti ES valstybių narių įstatymus e, labai jautrioje baudžiamosios teisės rytyje. Taigi dabar, dabar mes čia turime ponė Andželylio, po to taryba ir komisija taip pat pristatys savo pozicijas dėl šio klausimo. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponė Andželylį pranešėjai, o po to paprašysiu komisijos ir tarybos atstovo pristatyti savo poziciją. Na, tiesą sakant, mes taip greitai balsavome, balsamas vyko taip sklandžiai, kad dar kol kas netvyko tarybos atstovų. Taigi žodis ponė Andželylį. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pristatyti pasiūlymą dėl direktyvos susijusios su kova dėl seksualinės prievartos prieš vaikus ir jų seksualinio išnaudojimo. Prieš tai norėčiau padėkoti komisijai. Ir ta mūs, mano padėka nėra tokia formali, skirta komisijai, tačiau yra esminė. Nes man atrodo, kad iš tiesų komisija puikiai padirbėjo ir pristatė puikų teisėkuros projektą. Šis e, teisėkuros e, projektas, jo tikslas yra iš tiesų pakeisti e, pamatinį sprendimą priimtą 2004 metais ir tuo pat metu parengti nuovą naują e, teisėkuros e, projektą su tam tikrais konkrečiais tikslais. Visų pirma, tai yra e, sustiprinti E, baudžiamasias e, sankcijas prieš e, nusikaltelius. Toliau yra pateikiamas pasiūlymas, kad reiktų apsaugoti tokias seksualinio išnaudojimo aukas. Trečias dalykas. Šis pasiūlymas yra tiesiogiai susijęs, kad reikėtų praplėsti tam tikrą prevencinę e, strategiją, taip pat ir neteisėkuros e, srityje, kai dėl baudžiamųjų sankcijų yra tikslas e, nustatyti, kad seksualinė prievarta turėtų būti priskirta prie sunkių nusikaltimų, kas ne, nėra numatyta dabartinėje, dabartinėme teisės akte. E, Pavyzdžiui, yra numatytas ir e, vaiko tvirkinimas, tai yra jo gundimas. Tai taip pat yra traktuojama kaip e, sunkus nusikaltimas. E, taip pat yra pateikiamas ir vaikų pornografijos apibrėžimas. Tai yra naujas apibrėžimas, kuriame yra atsižvelgiama į tai, e, kad vaikai yra pažeidžiami ir jų išnaudojimas yra sunkus nusikaltimas, kas nėra numatyta dabartinėje direktyvoje. Taip pat yra numatytos aiškios normos, kada turėtų būti persekiojama dėl seksualinio išnaudojimo, kuris įvyko, pažiūrėjau, užsienyje. Tai yra kalbama apie seksualinio išnaudojimo turizmą. Kai dėl e, vaikų pornografijos platinimo internetu, žinau, kad šis klausimas iš tiesų yra jautrus ir turiu pritarti tam, ką siūlo komisija. Tikslas yra štai koks. Yra e, imtis veiksmų dviemis kryptimis. Visų pirma, e, skubiai ir greitai užkirsti kelią prieigą prie tų internetinių svetainių, kuriuose yra pateikiama vaikų pornografijos medžiaga. Ir taip pat dar vienas dalykas yra e, eliminuoti tas internetinės svetainės, kuriuose yra vaikų pornografijos medžiagos. Tai yra vien toksai horizontalus e, požiūris į vaikų pornografijos medžiagos platinimą internete. Tiek būtų E, prist, e, apie šį komisijos pasiūlymą, esu įsitikinusi, kad iš tiesų e, paskatins mus visą tai pagalvoti dėl daugelio dalykų. Tačiau turiu dar kartą pasakyti, kad pasiūlymas yra labai detalus, labai aktualus. Jis atsižvelgia į, taip pat į tam tikrus naujus aspektus. Ir aš manau, kad šis pasiūlymas taip pat labai daug e, skiria dėmesio būtent mažamečių interesams. Norėčiau taip pat išgirsti pasiūlymus, kuriuos galėtų pateikti kolegos. Taip pat esu. E, norėčiau taip pat išgirsti ne tik tai komisijos nuomonę, taip pat ir tarybos e, atstovų nuomonė mane labai domina. Dėkuoju, ponė Andželili. Ir galbūt pirmiausia suteiksiu žodį komisijos atstovai, tiesa neturiu pavardžių. Taigi tiesiog pasakysiu, kad jūs kalbėsite komisijos vardu ir prašau prisistatyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mano vardas Reinhard Priver. Esu e, teisingumo, komisijos teisingumo E, laisvės toliau generalinio direktorato darbuotojas. Dėkuoju už tai, kad sutikė tai galimybę atvykti į šį posėdį. Jei neprieštarausite, trumpai e, pristatysiu komisijos pasiūlymą ir nušviesiu priežastis. Na, ir labai malonu, kad pranešė gan teigiamai vertina mūsų pasiūlymą, tačiau būtų tikriausiai naudinga e, pasidalinti papildomais paaiškinimais dėl to, kaip mes žiūrime šį pasiūlymą ir kartus primenant ir ankstesnius atitinkamus komisijos pasiūlymus. Na taip, kai kalbame apie vaikų seksualinį išnaudojimą, seksualinę prievartą prieš jūs, tai mes tikrai kalbame apie labai rimtą temą ir vaikais yra pasinaudojama kaip e, seksualinio išnaudojimo objektų, pasitenkinimo objektų, jais yra prekiaujama kaip prekiamis ir tai turi e, labai rimtų pasiekmių jum, kurios kartais e, išlieka visą gyvenimą. Taigi komisija yra pateikusi pasiūlymą, kuris e, remiasi ankstesniu komisijos pasiūlymu dėl pamatinio sprendimo dėl tos pačios temos. Ir šis pasiūlymas buvo pristatytas praeitų metų kovo mėnesį ir tiesą sakant įsigaliojus Lisabono sutarčiai jo galiojimas baigėsi. Jis tapo pertekliniu ir todėl dabartinis pasiūlymas, tiesą sakant, atnaujina tą ankstesnį pasiūlymą. Na taigi, e, galima teikti, kad jūsų turimas pasiūlymas yra kartu ir naujas, ir senas. Jis naujas, jis senas, ta prasme, nes jis labai atitinka praeitų metų pasiūlymą, tačiau kaip naujas pasiūlymas, e, jis e, sudarytas remiantis holistiniu požiūriu, pavyzdžiui, siekiant apsaugoti aukas ir užkirsti kelią tokiems nusikaltimams. Ir uh, E, taip pat šiame pasiūlyme atsižvelgta į naujas Europos tarybos konvencijos nuostatas ir šis pasiūlymas leistų kovoti su atitinkamais nusikaltimais daugelis ryčių. Pavyzdžiui, e, Europos Sąjungoje yra atitinkamų uh, teisės aktų, kuriuose dar nebuvo įvardinta kaip kriminaliniai nusikaltimai nusikaltimai prieš vaikus, dabar tai bus pasidaryta. Dabar e, taip pat bus e, numatytos priemonės ir prieš seksualinius nusikaltimus prieš vaikus ir internete. Trečia, dėl baudžiamo persiekimo ir baudžiamųjų bylų pradėjimo. Tai yra, bus numatyta naujų priemonių ir nuostatų, kurios leis ištirti atitinkamus nusikaltimus ir pradėti bylas, net bylos nagrinime nedalyvaujant vaikui tapusiam auka. Toliau, dėl nusikaltimų persiekimo, kurie buvo atlikti užsienyje, tai šios naujos nuostatos uh, užtikrins, kad uh, nusikaltusi iš ES bus persiekimi baudžiamąją tvarką, net ir tuo atveju, jeigu nusikaltimas prieš vaikus buvo padarytas užsienyje. Toliau, dėl aukų apsaugos, tai nuostatos užtikrins, kad vaikai patyrė prie prievarta galės gauti teisinę pagalbą, tačiau jiem nebūtinai bus reikės dalyvauti e, baudžiamosios bylos nagrinėjime arba, pavyzdžiui, pagalba jiems užtikrinama mažinant jų apklausos skaičių. Ir penktas dalykas e, - nusikaltimų prevencija. Bus numatyta nemažai priemonių kurias užkel, užkirs kelią uh, nusikaltusiems asmenims atlikti naujus nusikaltimus, pavyzdžiui, bus draudžia jiems bendramas vaikų ir taip toliau. Toliau bus papildomų uh, mechanizmų, kurie užblokuos prieigą prie vaikų pornografiją siūlančių tinklapių. Ir, ir tokie, tokios, tokios užduotis bus perduotas teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijoms. Taigi, ponė pirmininkė, šios nuostatos yra naujo pasiūlymo elementai, kurie leis atnaujinti direktyvą. Taip pat norėčiau paminėti ir keletą kitų elementų, kurie, mano manimu, yra verti paminėti. Kalbant apie šią naują atnaujintą direktyvą. Taigi mūsų tikslas yra tikslesnė vaikų pornografijos ir pornografinių veiksmų prieš vaikų apibrieštis, taip pat minimalių minimalios bausmės už 22 nusikaltimus nustatytus šioje, šiame pasiūlyme priklausomai nuo nusikaltimo sunkumo. Taip pat e, norime diskusijų dėl e, paauglių seksualumo ir taip pat norime platesnio masto mechanizmų, kurie uh, kirstų prieigą prie vaikų pornografiją siūlančių tinklapių. Na, blokavimas yra laikoma papildoma priemonė, papildomai prie kitų priemonių. Tai iš tikrųjų svarbus aspektas. Taip nes tiesą sakant, kai pirmas iki buvo pristatytas šis pasiūlymas, būta daug e, nesusipratimų. Blokavimas nereiškia tinklapio ištrinimą, tai yra tiesiog blokavimas nes dažnai trūksta kitų veiksmingų priemonių kovai su vaikų pornografija internete. Na, mes žinome, kad vaikų apsauga nuo seksualinės prievartas ir išnaudojimo yra labai svarbus dalykas mūsų piliečiams. Na ir visi dėl to labai sutarė. E, pilietinė visuomenė ir atitinkamos nevyriausybės organizacijos labai palaikė šį komisijos pasiūlymą. Na, na, atrodo ir parlamentą labai domina vaikų apsauga. Ir tiesą sakant, kai pateikime šį pasiūlymą, e, tai komisija pasisėmė įkvėpimo iš ES parlamento rekomendacijų patvirtintų praeitais metais. Ir tose rekomendacijose buvo siūloma griežtai kovoti su nusikaltimais prieš vaikus. Na ir parlamentas nustatė ilgą e, atitinkamų tikslų sąrašą. Ir, ir mes pasirinkome direktyvą kaip teisės akto formą tam, kad teisės aktas būtų įgyventas kiek manoma greičiau. Toliau, e, dėl prekybos vaikais. Tai yra pirmą galimybę parlamentui suvaidinti savo vaidmenį kaip bendrautoriui teisėkuros procese baudžiamųjų bylų srityje. Uh, Na ir tokiu būdu galėsime užtikrinti atviras ir demokratiškas diskusijas dėl tokio svarbaus klausimo, kaip uh, baudžiamosios teisės nuostatos uh, kovoje su seksualinė prievarta prieš vaikus. Na ir mūsų piliečiai tikisi, kad ES veiksmingai uh, apsaugus silpniausius visuomenės narius nuo pačių baisiausių nusikaltimų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Thank you, Mr. Dėkuoju, ponė Klybė. Ir dabar paprašysiu tarybos atstovų pasisakyti, dėja neturiu jūsų pavardžių sąrašo, todėl paprašysiu prisistatyti patiems. Tačiau kalbėtojai ne, kalbėtoj iš tarybos pusės dar netvyko. Dabar suteiksiu žodį mūsų, e, mūsų e, parlam, komiteto nariams, ponė Vikstrom pirmiausia. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, komisijos pasiūlymas, kurį šiandieną turime, iš ties labai svarbus ir manau, kad e, visi dėl to sutarime, nepriklausomai nuo mūsų politinių pažiūrų. Kova su vaikų seksualinė prievarta ir jų seksualiniu išnaudojimu iš tikrųjų e, visiems yra labai aktualus dalykas. Na ir. ir Ir Kadangi nusikaltimai vyksta tarp valstybinių lygių, todėl ir Europos lygių turime bendradarbiauti, kad galėtume kovoti su šiais e, nusikaltimais. Ir tikriausiai niekas neprieštaraus, kad jeigu mes apjungsime savo jėgas, tai galėsime kovoti veiksmingiau. Na, aišku, yra aspektų pasiūlymai, kuriuos reikia išsamei įsigilinti ir tikiu, kad parlamentas, dalyvaudamas dialogė su komisija ir taryba, galės patobulinti tekstą. Pavyzdžiui, yra tam tikro sumaišties dėl to, kad, pavyzdžiui, komisija tvirtina, kad nereikia išorės ekspertizės, kai tuo tarpu komisija kartu teigia, kad trūksta patikimos ir teisingos statistikos. Taigi tai reikėtų pasiaiškinti ir išklausyti komisijos e, patikslinimų. Na, žinau, kad 21 straipsnis daugelį kolegų kliūva. E, šiame straipsnėje raginama blokuoti vaikų pornografiją siūlančias svetainės. Pavyzdžiui, Švedijoje tokia praktika jau taikoma, jau blokuojamos e, svetainės, tačiau tai daroma E, savanoriškai bendradarbiaujant policijai ir interneto svetainio operatoriams. Ir aš manau, kad pačios valstybės narės galėtų priimti sprendimus dėl tokių priemonių ir tai neturėtų būti reglamentojama direktyvai. Vaja taip pat norėtųsi bendresnio pobūdžio nuostatų. Na, žinoma, kad dauguma prieš vaikus nusikaltančių asmenų e, nėra tie, kurie yra internete ir ieško ten vaikų, tai yra vaikams artimi asmenys, tai yra neretai e, šeimos nariai, e, dvasininkai, moks, mokytojai į kuriuos, pavyzdžiui, vaikai gali kreiptis pagalbos ir paramos. Man rodos, pasiūlyme e, nepakankamai nuostatų, kurios leistų kovoti su e, uh, nusikaltimais prieš vaikus jų artimoje aplinkoje. Taip, reikia kovoti su uh, nusikaltimais prieš vaikus internete, tačiau taip pat reikia priemonių, kurios leistų kovoti su seksualinė prievarta prieš vaikus namuose ir jo aplinkoje. Kolegos, tikrai labai e, teigiamai vertinu komisijos parengtą pasiūlymą ir tikrai džiaugiuosi būsimo bendradarbiavimo su mūsų pranešėja ponė Angelilė, taip pat kitais šešėlinės pranešėjais bei tarybos ir komisijos atstovais tam, kad galėtume kovoti su šiuo baisiu nusikaltimu, kuris paliečia tikrai e, silpniausias visuomenė. Dėkoju. Um. Dėkoju pirmininkė. Aš e, atstovauju šiandien šešėlinę pranešėją, kuri dabar vyksta į Junktinės Amerikos valstijas. Visų pirma, norėtumėm sureaguoti į komisijos pasiūlymo 21 straipsnį dėl e, internetinių svetainių prieigos. E, man atrodo, mes turėtumėm pasiūsti signalą kad svarbiausia turėtų būti turinio pašalinimas. Jeigu tai nesugebėsime pasiekti ateityje, galėsime e, perinamojo laikotarpiu taikyti blokavimą prie tokių internetinių svetainių prieimo. Toliau, komisijos pasiūlymas, man atrodo, nėra pakankamai išsamus ir norėtumėm užduoti štai kokį klausimą. Ką jūs ketinate daryti, siekiant e, užkirsti kelią E, vaikų seksualiniam išnaudojimui. Jeigu, tarkim, ne visos valstybės narės pasirašys Lazarotės e, konvenciją. Pavyzdžiui, dėl sutikimo, e, mažamečio sutikimo seksualiniams santykiams. Man atrodo, vaikas tai yra asmuo iki 18 metų. Ir ar nekyla problemų dėl jūsų, pavyzdžiui, trečiame straipsnėje formuluojamo e, seksualinio, seksualinių santykių sutikimo amžiaus. Dabar dėl vaikų gundimo. Ar tai bus baudžiamas e, dalykas? Jeigu taip, kaip, pavyzdžiui, jūs e, nustatysite, kad asmuo turi blogų ketinimų, gundydamas vaiką turi, tarkim, tikslų jį seksualiai išnaudoti. Dar vienas dalykas dėl standartų taikomų skirtingiems nusikaltimams. Komisija, pavyzdžiui, siūlo e, konkrečius minimalius standartus. Tačiau mes norėtume užduoti klausimą, ar tokie e, standartai dera su nacionalinė teisė reikalingas e, tolesnis harmonizavimas. Toliau, tarkim, dėl e, rimtų nusikaltimų, jeigu jie įvyk, į, įvyko daug anksčiau. Ar galima numatyti tam tikrą baudžiamumo laikotarpį ir jį prailginti? Ačiū, ponė Keller. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad mes visi galime pritarti pateiktam pasiūlymui. Kyla klausimas, tik tai tai, kaip mes pasieksime mūsų tikslų efektyviau, koks yra geriausias būdas ir kokie yra pašaliniai poveikiai, kuriuos e, duotų mūsų pasiūlymas, nes ne visada e, geri darbai veda į rojų. Taigi, prieigos prie internetinės svetainės blokavimas nėra pas geriausias sprendimas, nes e, tokį dalyką galima apeiti žinant, e, šiek, turint šiek tiek kompiuterinių žinių ir galima tiesiog apeiti tokias filtravimo priemonės. Efektyviau būtų tiesiog panaikinti tokią internetinę svetainę, kaip ir sakė kai kurie žmonės. E, tai yra tos internetinės svetainės, kuriuose daromi tie nusikaltimai, nes e, dažnai tokios pornografinės internetinės svetainės yra įsisteigusios Europos Sąjungoje ar JAV tai nėra tos internetinės svetainės, kurių mes negalime pasiekti. Mes bendraujame su toms valstybėms narėms, kuriuose jau yra, m, tarkim, pateikiamos tos internetinės svetainės ir yra galimybių persekioti tokius nusikaltelius taikant įprastinės priemonės. Uždarimas tokių internetinių svetainių yra efektyvesnis, tokiu, nes tokiu būdu mes eliminuojame turinį, ne tik tai blokuojama prie jo, nes jeigu blokuosime tik tai prieigą, turinys išliks. Dėl tos priežasties kyla klausimas, dėl ko komisija orientuojasi ne į šį aspektą, kodėl jūs e, sakote, kad valstybės narės turi blokuoti prieigą, o ne imtis e, e, daugiau, dėti daugiau pastangų, kad turinys išnyktų. Toliau kitas dalykas. Kuris, kas priema sprendimą, kuri, prie kurios tainės negalima prisijungti, o prie kurios galima. Reikėtų suprasti, kad šis pasiūlymas yra labai jautrus kad e, jeigu, pavyzdžiui, e, prieiga bus blokuojama prie internetinio svetainės, tai turėtų teismas surimti tokį sprendimą. Toliau jūs e, kalbate apie šiame pasiūlymą asmenys iki 18, 18 metų amžiaus. Tačiau, man atrodo, seksualinių santykių sutikimo amžius yra daug mažesnis. Pavyzdžiui, seksualiai aktyvus kai kurie asmenys būna jaunesni nei 18 metų amžiaus. Ir toliau jūs e, pasakėte, kad e, didžiausia rizika e, kyla vaikams iš tų asmenų, kurie yra arčiausia jų aplinkos. Tad ką komisija ketina daryti tokių dalykų atžvilgiu? Ačiū, ponė Keller. Dar turiu tris norinčius pasisakyti. Tad taip pat norėčiau paraginti, kad kalbėtumėt konstruktyviai trumpai Pone Romeo. Ačiū. Dėkoju labai trumpai. Norėčiau pakalbėti prieš tai jau paliestą aspektą. Komisijos pasabos dėl to, kaip reikia suprasti uh, um, tinkalalapio blokavimą ir kaip suprasti jo panaikinimą. Tie paaiškinimai, man atrodo, nelabai aišku. Uh, Na, norėtųsi labiau išgirsti, kodėl nesiūlote panaikinti tinklalapių ir e, nes man manimo geriau panaikinti tokius tinklapius, negu juos tiesiog blokuoti. Antras dalykas, tai yra duomenis. Na, gal. N, n, Mm, gal kol kas ir turime dabar pakankamai duomenų, bet tačiau galbūt, kai renkame e, duomenis apie prievartą prieš moteris, galbūt galėtume tai sieti su um, duomenų rinkimu apie prievartą prieš vaikus, tam galėtume susidaryti bendrą vaizdą. Statistiniai duomenys yra svarbus, nes tol, kol neturime statistinių duomenų, negalėsime daryti pažangos. Uh, Taigi šie statistiniai duomenys rinkti Europinių lygių būtų labai svarbus. Trečias dalykas e, tai yra skundų ar pateikimas arba informavimas apie tokius nusikaltimus. Taigi e, kartais tiesiog neinformuojame nusikaltimus ir norėčiau sužinoti, kaip kovo, ketinate su tuo kovoti. Neretai tokie nusikaltimai vyksta vaiko aplinkoje, mokykloje, namuose ir e, norėčiau paklausti, Kaip ketinate skatinti aukas informuoti apie tokius nusikaltimus? Čia jūs neturite jokių pasiūlymų. Ir galbūt galėtų būti kažkokios tai tarnybos, į kurias galima būtų kreiptis ir informuoti apie tai, kurias rinktų tokią informaciją. Ir galbūt reikia sukurti uh, tam tikrus mechanizmus, tam, kad būtų gavus informaciją apie prievartą prieš vaikus, kiek manoma greičiau pradėti baudžiamasis bylas. Dėkuoju, ponė Romero, sako pir, ponė pirmininkė. Dėkuoju, aš šimtų procentų pritariu tam, kad šio, šio pasiūlymo tikslams mes pritartume nes pastaruoju metu žiniasklaidoje matome, kad iš tiesų yra gausu seksualinio vaikų išnaudojimo atveju ir yra daug atvejų susijusių netgi su bažnyčia. Iš tiesų tai yra šokiruojantis pavyzdžiai, nes bažnyčia turėtų kaip tik būti ta vieta, kuri gintų vaikus ir jaunimą ir gerbtų jų teises. Taigi, kokioje visuomenėje mes auginame savo vaikus, ypač jeigu, jeigu toje visuomenėje bažnyčia ir dvasininkų atstovai tvirkina vaikus ir peržengia pažeidžia įstatymus. Viename Turkijos regione yra jaunų mergaičių, kurios yra seksualiai išnaudojamos būtent to kaimo, tos bendruomenės. Tai yra tikrai baisus pavyzdys. Toliau, jeigu kalbėsime apie mokyklas, e, apie mokytojus, kurie seksualiai išnaudoja mergaitės mokinės, tai yra taip pat baisus pavyzdžiai. Aišku, taip pat e, gausų vaikų seksualinio išnaudojimo pavyzdžių yra ir šeimose dažnai būna patėvis ar tėvas, kuris seksualiai išnaudoja vaikus. Ir baisu yra tai, kad dažnai biologinis tėvas tampa to e, vaiko, vaiką atvirkinančių e, nusikaltelių. Tai yra tikrai baisus reiškinys, jis yra labai paplitęs ir mes turime su juo kovoti ES. Taip pat turime žiūrėti, kaip mes galėtume padėti vaikams, kaip padėti jų motinoms. Reikia pabrėžti šeimos vaidmenį. Turime kalbėti apie bendras bausmes, turime numatyti griežtesnius teisės aktus, turime atsižvelgti taip pat į statistiką šioje srityje ir taip pat turime bendra, bendradarbiauti su mokytojais, su bažnyčia, su tėvais, kad galėtume patikrinti, ar ES, ar jai pavyko pasiekti kažko konkretaus kovoje su šiais veiksmais. Dar du kalbėtojai mano sąraše, ar dar kas nors norėtų pasisakyti, jeigu ne, skelbiu šį sąrašą baigtiniu. Pone Blinkevičiūtė. Ačiū, ponė pirmininkė, aš iš tikrųjų pritariu, jog tokia direktyva e, reikalinga ir mes turime kaip galint greičiau surasti bendrą sprendimą, juo labiau, kad ir e, mano valstybė Lietuva pastaruoju metu skamba didžiuliam pedofilijos skandale Ir aš pirmiausia noriu atkreipti dėmesį, kad šioj direktyvoj reikalinga kaip galint įvesti konkretesnį mechanizmą, o kaipgi kovoti su tuo vaikų seksualiniu išnaudojimu privačioj erdvėj, tai yra šeimoje. Nes iš tiesų vaikai pirmiausia ir dažniausiai nukenčia savo šeimoje, savo privačioj erdvėj. Todėl reikėtų direktyvoje kiek galint labiau išryškinti mechanizmą. Antra, e, reikalingos vėlgi konkrečios priemonės dėl aukų apsaugos, dėl vaiko kaip aukos apsaugos, nes vaikas jau ir taip jis nukentėjo ir tame apklausos procese dar kartą jis patiria labai didelę psichologinę traumą ir moralinę. E, trečia, aš tikrai pasisakyčiau už, už tai, kad internetinės svetainės kurioje yra skatinama pornografija vaikų seksualinis išnaudojimas, e, būtų neblokuojamos, o panaikinamos, jeigu mes neturim tokio mechanizmo, kur iš tikrųjų tas e, blokavimas e, na, būtų tik išorinis ir vėl jo būtų iš naujo pasinaudojama. Ir ketvirta. Vis tik tai praktika parodo, kad teisės saugos specialistai dirbantys šioje srityje nepakankamai taiko jau ir esamas normas, teisinės normas ir nuostatas. Tai yra, jie neturi pakankamai žinių, kaip tą darbą atlikti. Todėl direktyvoje mes apie tai irgi turėtumėm kalbėti. Ačiū. Thank you very much. Our last speaker, Mr. Voss. Vielen Dank. Toliau ponas Fos, dėkoju. Labai svarbu, kad mes kalbame šią temą ir yra labai svarbu, kad mes kovotume su šiuo reiškiniu ir užkirstume kelią jo plitimui. Aišku, pagrindinė plitimo terpė yra internetas, tačiau mes turime aiškiai pasakyti, kad iš tiesų nėra svarbu, ar mes blokuosime tuos interneto puslapius, ar juos trinsime. Man atrodo, kad svarbiausia yra tai, kad tokių interneto svetainių kuriejai atsakytų už tai, kad mes čia turime kalbėti taip pat apie bausmes e, tokiems žmonėms. Nes, e, pavyzdžiui, reklamos rytyje yra atitinkamas garbės kodeksas, kur e, atitinkami interneto svetainių kuriejai prisiema atsakomybę. Taigi turime galvoti ir apie tokių interneto svetainių e, kuriejų atsakomybę. Taip pat turime daryti viską, kad e, nebūtų galima apeiti atitinkamų taisyklių ar kažkokių blokavimo priemonių. Taigi mes turime iš esmės pagalvoti, ar tokių interneto puslapių kūrimas yra e, baudžiamas, galėtų būti baudžiama veika. Čia aišku, galbūt pritrūktų įrodymų, tačiau mes turime stengtis e, išvengti spragų šioje srityje, nes kovodami su šia problema mes turime nepalikti jokios galimybės apeiti įmanomų kažkokių bausmių ar taisyklių. Ir mes, kalbėdami apie bausmes, turime kalbėti ne tik apie, e, apie laisvės atimimo bausmę, bet ir apie piniginės bausmės, kurios galėtų būti kompensacija aukai. Ačiū, aš pati norėčiau pasakyti keletą pastabų prieš e, suteikiant e, žodį ponui Malino kovo. Visų pirma, norėčiau pritarti toms, tiems kolegoms, kurie pasakė, kad uh, internetinių svetainių uždarimas, panaikinimas, tai turėtų būti prioritetas. Komisija nepateikė paaiškinimo, dėl ko ji pagėdauja visų pirma blokuoti internet svetainės, jeigu 50 procentų tokių svetainių yra Junktinės Amerikos valstijose ir tai nėra bananų respublika, tai dėl ko negalima paspausti Junktinių Amerikos valstijų daugiau ir kad uh, E, kova su seksualiniu vaikų išnaudojimu tapti prioritetiniu klausimu. Nesuprantu. Dar vienas dalykas, man atrodo, dauguma kolegų tai vardino dėl technologijų. Technologija nėra sprendimas, nes sprendimas toks, tas, tai nepadės apsaugoti mūsų vaikų, nes vaikai dažniausiai išnaudojami artimų, e, jų artimųjų, kaip pasakė dauguma pasisakysiu. Tai neapsaugos tokių vaikų technologijos. Tad mes turime ieškoti tų technologinių sprendimų, tačiau tai nėra pati geriausia priemonė kovai su seksualiniu išnaudojimu. Dar vienas dalykas tai yra asmeninio pobūdžio pastebėjimas. ES turi e, savo atstovą e, Mati, Vatikane Barosu nuolatos dalyvauja aukšto lygio sustikimuose su bažnyčios atstovais ir man gaila, kad jis atsisako e, kalbėti šią temą, nes teigiama, kad tai nėra ES kompetencija. Šiandieną mes kalbame apie ES komisijos pasiūlymą ir man atrodo, kad tai yra ES komisijos kompetencija kalbėti ES piliečių vardu. Taigi tą norėčiau, kad ir perdotumėt ponui Barosu. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Mulino Kovo, kad jis pateiktų e, savo pasisakymą, o vėliau mes vėl suteiksime žodį poniai Andželylį. Prašome. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė, ponai parlamento nariai, dėkoju šį kvietimą tam, kad galėtume pakalbėti šiandieną apie tikrai labai įdomų direktyvos pasiūlymą. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad e, pristatėte šį e, pasiūlymą labai laiku. E, Anksesnis pasiūlymas buvo pristatytas kovo mėnesio pabaigoje ir tikrai džiaugiuosi galimybę diskutuoti dėl šio uh, pasiūlymą. Dėkoju taip pat ir Švedijai ir Čekijai, kaip būsim pirmininkams pir, šalims, kurių pirmininkavimo metu buvo pristatyti uh, tas atitinkamas pasiūlymas, tačiau kuris dabar nebegalioja dėl to, kad įsigalioja Lisabono sutartis. Ir manyčiau, kad dabartinis pasiūlymas techninių požiūrių tikrai yra geresnis. Mes kalbame apie tokius nusikaltimus, kuriuos visi smerkime, kurie tikrai yra labai pasibjaurėtini. Ir E, šie nusikaltimai yra nukreipti prieš tai, ką žmonė turi brangiausio, tai yra prieš mūsų vaikus. Na ir ne, tėvai ir ne tik tais tėvai, visi suprantame, kad e, š, vaikai turėtų būti neliečiami e, kad jie turėtų būti gerbiami ir todėl labai sudėtinga suvokti, kad vis dėlto atliekami tokie nusikaltimai. Taigi geriausia žinia būtų ne pati direktyva, o tai, kad apskritai neliktų priežasčių ją tvirtinti, kad neliktų šių nusikaltimų. Tačiau tikrovė yra tokia, tokia kokia yra, tokie nusikaltimai egzistuoja ir todėl noriu patikinti, kad e, visos 27 valstybės narės e, taryboje vieningais turi dėl to, kad reikia kovoti su šiuo nusikaltimu. Turint visą tai galvoje, dabar sugrįšiu prie konkretaus e, pasiūlymo, kuriame yra bandoma apriepti daugybę e, teisinio pobūdžio problemų ir apie tai ir pakalbėsiu. Pavyzdžiui, kai kalbėme apie e, įvaizdžius, vaizdus su vaikų pornografija. Tai Tai pavyzdžiui, dabar pakaminėsiu japonų e, komiksus, vadinus mangas, ir ten neretai jų herojai yra vaikai ir e, jie yra vaizduojami seksualinių veiks, kaip seksualinių veiksmų dalyviai. Na tai aišku, yra politinis e, dalykas nuspręsti, ar į štai tokius vaizdavimus, tokius vaizdus įtraukti į vaikų pornografijos apibriežti ar ne. Na, aišku, visuomet yra uh, ribos susijusios ir su baudžiamosios teisės ribomis. Ir pavyzdžiui, čia vėlgi uh, uh, pati pasiekėme ribas. Na, Ir taigi mūsų užduotis yra nuspręsti, kokius veiksmus reikia įtraukti į e, vaikų pornografijos ar seksualinės prievartus prieš vaikus koncepciją ar apibriežtį, ypač galvojant ir apie tarptautinį aspektą. E, taip pat nuobaudos, bausmės. Taigi parlamentas, taryba turime apie tai kalbėti. E, komisijos pasiūlyme bausmės ir jų charakterizavimas yra tinkamas, tačiau taip pat reikia galvoti ir apie praktinius aspektus. Galvoti tam, kad bausmės būtų tinkamos, subalansuotos, pamatuotos ir pavyzdžiui, pagalvoti, ar, pavyzdžiui, paauglių seksualinius veiksmus jau reikia vertinti kaip nusikalstamus. Taigi mes kalbame apie e, apie atitinkamus laikotarpius. Praktikoje, pavyzdžiui, tai užtrunka 6-8 mėnesius baudžiamam persikimui užtikrinti. Uh, Na ir ar kitų įdomių klausimų, pažiūrėjau, buvo išsakyta kritika dėl uh, vaikų tapusių aukomis apsaugos. Ir 27 valstybės narėse egzistuoja skirtingos apsaugos sistemos, taigi čia nėra suderinti teisės aktai, ES yra valstybių narių, kuriuose apsaugos amžius yra žemas, kitose jis yra iki E, tai yra seksualinių santykių sutikimo amžius, kai kur yra 16, 18, dar kitur 14 metų ir jeigu nustatyta žemamžiaus riba, tai tuomet sistemas bus nelankščias. Kaip ten bebūtų, bet kuriu atveju reikia drausti uh, sa seksualinius santykius tarp nepilnamečių ir saugusiųjų. Pavyzdžiui, Ispanijoje yra 13 metų, bet kaip yra su tomis valstybėmis narėmis, kur, pavyzdžiui, yra 15, 16, 18 metų. Ir. Na, tiesiog padėtis visuomenės tikrovė valstybėse narėse labai skiriasi, juolab, kad uh, vaikai, jaunuoliai e, lytinį gyvenimą pradeda neretai vis anksčiau. Na, kai tarkim, 15 metė, kuri, turi šeši, kuri dar yra e, nepilnametė, turi draugą, kuriam yra 16, kuris jau yra peržengęs tam tikrą nustatytą amžiaus ribą, bet tai yra labai retas, tai yra, atsiprašau, labai dažnas atvejis, kai tokios poros egzistuoja, kaip elgtis tokiu atveju. Taigi turime visą tai atsiž, atsižvelgti. Na ir ne, nėra jokių um, uh, dviejonių, kad reikia uh, užtikrinti baudžiamą persikimą, uh, jeigu yra vaikų pornografijos atvejai. Nes bet kuriu atveju toks elgesys uh, skatina tikrai labai smertina verslą, tai yra prekyba vaikų pornografija ir tai dar neretai daroma internete ir už tokių e, svetainių e, lankymą arba atitinkamo turinio patikimą juose taip pat reikėtų persikyti baudžiamuoju būdu. Na toliau, seksualinių uh, turistinių kelionių organizavimas ir Tai yra tikrai pasitaikantis dalykas ir komisija turėtų su tuo kovoti. Bent jau mes, kaip ir savo pirmininkamo metu, teikiame tam daug svarbos. Toliau, e, vaikų tvi, ar nepilnamečių tvirkinimas. Na ir šeštame straipsnė apie tai kalbama, toliau dešimtame straipsnė taip pat apie tai kalbame vaikų. Na ir taip pat, pažiūrėjau, čia galima būtų numatyti prevencinių priemonių, laikinų prevencinių priemonių. Taigi aš manau, kad šį klausimą dar reikia uh, gilintis. Toliau dar vienas dalykas. Jeigu nepilnametis tapo tokio nusikaltimo auka ir po to jis pasiekė suaugusiai amžių, jis turi turėti galimybę nepriklausomai nuo senaties e, informuoti apie tokį nusikaltimą ir tikėtis, kad bus e, užtikrintas baudžiamasis persiekimas. Tai turėtų būti taip pat numatyta. Toliau, bylos nagrinėjimo vieta. Na, šis aspektas gali kelti problemų, jį reikia dar gil, gilintis, nes a, taip dažnai priklauso nuo to, kuri valstybė narė pradeda baudžiamą persikimą. Na, tarkim, jeigu a, vainos valstybės narės pilietis a, Ehm, gyveno vienoje šalyje, nusikaltimą atliko kitoje šalyje. Ir e, taigi reikia nustatyti kompetitingą valstybę narę, kuri galės pradėti baudžiamą persikimą. Taigi šį aspektą dar reikia tikslinti. Na, pilietybės ar gyvenamosios vietos klausimas neturėtų užkirsti kelią tokių nusikaltimų baudžiamam persekimui, net jeigu tie nusikaltimai buvo atlikti ne gyvenamosios valstybės narės ar nekilmės šalies teritorijoje. Tiesiog reikia užkirsti kelią tam, jog nusikaltusieji galėtų išsisukti. Taigi būtinai reikia pašalinti tas kliūtis, kurios trukdytų baudžiamai persekimą. Toliau. Paramos priemonės, čia joms skiriama daug dėmesio, pavyzdžiui, teisėtvarkos sistemos problem, e, programos, atitinkamos kitos programos ir manau, kad e, tiek parlamente, tiek taryboje galima būtų išsameu diskutuoti apie šias programas. Toliau, tinklapių blokavimas atrodo dėl jų nuomonės skiriasi, kai kurie siūlo panaikinti tokius tinklapius ir teigia, kad tai yra geriau negu blokavimas, tačiau kyla klausimas, kaip yra, kai šie tinklapiai įsteigti ar jų operatoriai yra ne ES valstybėse narėse. Tuomet e, būtų sudėtinga juos panaikinti, taigi turime diskutuoti apie šį klausimą ir galbūt galvoti ir apie tinkamus susitarimus su trečiosiamis šalimis, kuriuose būtų reglamentuojamas bendradarbiavimas e, šios rytyje. Štai tiek iš mano pusės, ačiū. Um, the... Ačiū, dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai, kuriai iš tiesų teko sunki užduotis baigti pirmą pasikeitimą nuomonėmis. Pone Andželylį, prašom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijai, tarybos atstovams, taip pat ir kolegoms, kurie pasisakė. Aš iš tiesų pasižymėjau visus pasisakymus. Ir greičiausiai bus iš tiesų naudinga visų pirma organizuoti sustikimą su šešėliniais pranešėjais ir pradėti darbą šiuo klausimu. Nes šis klausimas yra susijęs su daugeliu klausimų, kurie buvo iškelti čia ir vėliau e, bus e, perkeltos diskusijos į komiteto lygį. E, kaip jau minėjau, buvo užduoti įvairūs klausimai, kuriuos reikės spręsti struktūrizuotai ir apgalvojant kartu su šešėlinės pranešėjais. Taigi šiam kartu tiek, noriu padėkoti visiems. Ačiū pranešėjai, taigi jums tenka iniciatyva E, prašyti, kad prie šio darbo prisijungtų ir šešėliniai pranešėjai. Dabar Baigėme diskusijas dėl 11 punkto ir pereikėme prie 12 punkto dėl pagrindinių teisų apsaugos Europos Sąjungoje. Tai yra metinis pranešimas, kuris, e, kaip visada, kiekvienais metais susijęs su labai aktyviomis diskusijomis ir Netidėliojant laiko, dabar norėčiau suteikti žodį poniai Kingai Gal. Ačiū pirmininkė. Mes visi žinome, kad šis klausimas nėra lengvas ir nėra lengva ieškoti, ge, rasti gerą kompromisą dėl šio pranešimo, kaip mes matėme pereitais metais. Man atrodo, pereitais metais buvo parengtas puikus pranešimas, nors vyko labai daug diskusijų ir dėrybų. Šiais metais visas klausimas tampa dar aktualesnis ir įdomesnis. Dėl tos priežasties, kad dabar e, esame lyg ir ant naujo etapo slengščio. Po 2009 metų gruodžio mėnesį buvo patvirtinta privaloma Europos hartija, kuri greičiausiai yra viena svarbiausių E, pagrindinių teisų apsaugos konvencijų. Ir man atrodo, kad šiais metais turime tiesiog e, e, daugiau skirti dėmesio į tai, kas dabar vyksta, kas mūsų laukia ir ką mes galėtumėm pasiekti geriausiai būtent pasinaudojant tuo pagreidžiu, kuris dabar yra atsiradęs pagrindinių teisų apsaugos srityje. Po, komisarė Reding yra pareiškusi, kad tuos pasiekimus galėtų būti, e, galėtų būti prilyginami bendros rinkos sukūrimo pasiekimams. Jeigu taip, tada reikėtų pagalvoti, kaip visą tai panaudoti geriausiai ES piliečių naudai. Tai yra, kaip geriausiai panaudoti naujus ES mechanizmus, institucijas ir taip toliau. Taigi mes turime privalomą dabar pagrindinių teisų hartiją, dabar pirmą kartą yra pagrindinių teisų komisaras, komisarė, kuri pareiškia, kad e, nuolatos renks ataskaitas dėl to, kaip yra laikomasi tos e, hartijos, taip pat yra įsteigta pagrindinių teisų apsaugos agentūra. Europos Sąjungoje. Taip pat ir kas yra laukiama, yra laukiama piliečių iniciatyvos, kuri mano manimu bus labai, e, labai svarbi šioje srityje. Taip pat, kaip ir ką tik tai nubalsavome, e, yra kon, konvencija, konvencijos aptarimas. Man atrodo, visi šie, šie mechanizmai iš tiesų suteikia galimybę suformuoti mūsų naują požiūrį. Na, dabar peržiūrėsiu, kas e, buvo surašyta ankstesnėme pranešime, kuris mano nuomonė yra vis dar aktualus. Tačiau norėčiau pateikti štai kokius pasiūlymus, dėl to man reikia jūsų bendradarbiavimo, paramos, ypač išėlinių pranešėjų. Galbūt reikėtų suformuoti naują požiūrį. Pežiūrint šiuos klausimus šiais metais iš kitos perspektyvos. Taigi iki šiol buvo taikomas tam tikras vertikalus požiūris. Tačiau šiais metais matote, kad laukia daug naujovių ir dėl tos priežasties, kad dabar įsteigtos naujos institucijos, siūlau taikyti tam tikrą horizontalų požiūrį. Na, tuoj pateiksiu konkrečius pasiūlymus. Turėtumėm spręsti štai kokį klausimą. Kaip mūsų pranešimai šioje srityje turėtų atrodyti ateityje, kokie jie turėtų būti. Tai yra, kokius klausimus turėtumėm spręsti ir kaip tai turėtų būti daroma. Nes ką mes žinome? Mes e, žinome, kad e, yra e, pagrindinių teisių komisarės ataskaita, taip pat pagrindinių teisių agentūra egzistuoja, tad pažiūrėkime, kaip galėtumėm apjungti visus tuos egzistuojančius mechanizmus kad e, galėtumėm sukurti tokią mozaiką, e, kuri būtų, tarkim, visiems naudinga ES. Taigi, ko mes pagidautumėm? Kur turėtų būti mūsų tikslai? Taigi, pranešime kalbėčiau apie galimybės. Vėliau pateikčiau informaciją apie mechanizmus ir aptarčiau, ko mes pagėdaujame iš tų mechanizmų ir institucijų. Taip pat reikėtų aptarti bendradarbiavimą tarp ES institucijų, tai yra ES parlamento komisijos e, agentūros bendradarbiavimo e, su nevyriausybinėmis organizacijomis, pilietinėmis E, organizacijomis, nes tai bus labai svarbu artėjantiems metams. Toliau mes turėtumėm pagalvoti apie tai, kaip turėtų sustiprinti, kaip turėtų būti sustiprintas bendradarbiavimas tarp Europos ir nacionalinių lygmenių ir vėliau turėtumėm e, pateikti tam tikras rekomendacijas dėl mūsų, pažiūrėjau, santykių su tarptautinėmis organizacijomis, pažiūrėjau, Europos taryba. Be abejo, visa tai E, bus aktualiau, kai priartėsime prie e, tos sesijos skirtos pagrindinių teisių konvencijai. Ką tai reiškia visiems mūsų piliečiams? Kaip mes galėtumėm e, pagalvoti apie atitinkamas tarptautinės institucijas, kurios turėtų būti įdėktos, susijėtos su mūsų uh, institucijomis ir mechanizmais. Taip pat kokie bendradarbiavimo mechanizmai turėtų būti numatyti. Šiame pranešime taip pat įvardinčiau ir iššūkius, kliūtis, su kuriomis mes sudarėme šiandieną, kokios yra problemos, kur galėtų, pavyzdžiui, kilti problemų, kuriant e, tą bendrą pagrindinių teisių apsaugą Egzistuoja trys lygmeniai. Tai yra e, Europos komisijos pateikti e, pasiūlymai, kurie turėtų gerbti pagrindinių teisų hartiją. Toliau yra nacionalinis lygmuo, valstybių narių lygmuo. Ir mes turime užtikrinti, kad kai yra įgyvendinami teisės aktai arba kai yra įgyvendinamas teisėkuros procesas, turėtų visą tai E, dėrėti su pagrindinių teisų hartija. Toliau yra įgyvendinimo ligmuo, ar tai būtų ES e, teisės aktų įgyvenimas ar nacionalinių teisės aktų įgyvenimas, tai taip pat turi dėrėti su pagrindinių teisų hartija. Taigi taip pat pateikiu rekomendacijas dėl to, kaip mes turėtumėm spręsti problemas ir taip, kaip mes turėtumėm pasinaudoti egzistuojančiais mechanizmais, kurie yra sukurti po Lisabono sutarties įsigaliojimo, kaip juos panaudoti efektyviausiai. Šiuo atžvilgiu, man atrodo, mes turėtumėm pagalvoti apie, pavyzdžiui, pagrindinių teisių e, komisarę ir kaip geriausiai galėtume panaudoti tai, kad egzistuoja pagrindinių teisų agentūra, kad egzistuoja privalomas e, pagrindinių teisų, privaloma pagrindinių teisų hartija. Taip pat norėčiau paraginti, e, kad pagrindinių teisų komisarė e, atvyktų pas mus nuolatos ir aptartų pagrindinių teisų įgyvenimo klausimą komitete. Taigi, Tai numačiau padaryti ir tai iš tiesų norėčiau, kad jūs pateiktumėt savo komentarus, laukiu bendradarbiavimo su jumis ir iš tiesų būtų labai malonu maty, pamatyti jūsų nuomonę, nes tai yra iš tiesų momentas, kada mes galime naujoviškai spręsti problemas ir renkti naujoviškai mūsų pranešimus dėl pagrindinių teisų klausimų. Ačiū. Ačiū poniai Gal. Iki šiol matau, kad yra du prašantis žodžio, ponė Danoka, prašom. Yes, thank you, chair. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip, Kinga, jūs žinote ir beje minėjote, kad vyksta daug diskusijų ir vyko daug diskusijų rengiant ankstesnius pranešimus šio klausimu. Na ir vienas iš pagrindinių aptartinų klausimų buvo štai koks. Kodėl neminėma pranešime nei viena konkreti valstybė narė? Na, ir tai yra skirtumas, kai mes kalbame apie žmogaus teisų apsaugą už ES ribų, o po to, kai kalbame jau po to apie tai, kas vyks ir kai kalbame apie žmogaus teisų pažeidimus, mes konkrečiai verdime šalis, jeigu tai vyksta už ES ribų. Tačiau, kai kalba pasisuka apie ES, tai mes konkrečių šalių jau neminime. Ir tai problema. Ir manyčiau, kad e, nereikėtų toliau taip elgtis. Nes jeigu mes išsakome tik tais bendro pobūdžio dalykus, nesukonkretidami konkrečius žmogaus teisų e, pažeidimų konkrečiose valstybėse narėse, tai tiesą sakant, leis gerinti padėties. Dar vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, yra štai koks. Jūs kalbėjote apie bendradarbiavimą tarp mūsų komiteto ir kompetitingo komisaro. Norėčiau pasidalinti konkrečių pavyzdžių, aktualių pavyzdžių susijusių šio, su šiuo klausimu. Kaip pavyzdžiui, pas mus e, vyko klausimai su komisarė Reding, ji nurodė, kad bus konkretus komisijos darbuotojas, kuris bus atsakingas už daugiakalbystę, taip pat ir mažumų kalbų te, teisų apsaugą ir kad bus skiriamas konkretus dėmesys šiam klausimams, taip pat buvo kalbėta apie kalbų hartiją, kuri būtų nauja priemonė, kuri leistų skatinti mažumų e, kalbų vartojimą. Dar vienas pavyzdys. E, kolegija, tai yra, atsiprašau, ir komisarės Reding kabinetas e, pateikė pranešimą spaudai dėl mažumų kalbų naudojimą. Ir, ir Ką reiškia? Ir tarkim, kai komisija rengia pranešimus apie lyčių lygybės klausimus ir kai kalbame konkrečiai apie Latviją, ir buvo konstatuota, kad be Latvijos, Latvijos kalbos e, toliau e, naudojama rusų kalba, Na ir mūsų žalių frakcija dėl šio klausimo nusintė raštą ir paklausimą poniai Reding, tačiau kol kas atsakymą dar negavome. Ir sakyčiau, tai yra konkretus pavyzdys, kuris iliustruoja pozicijų, e, tai yra komisijos ir komisijos tarnybų pozicijų koordinavimą dėl šio atraus klausimo. Labai palaikau jūsų pasiūlymą gerinti bendradarbiavimą tarp mūsų e, komiteto ir komisijos. Dėkoju. Dėkoju, mano sąraše yra dar vienas kalbėtojas, ar dar kas nors norėtų pasisakyti, jeigu ne, tuomet uh, daugiau žodžių nesuteiksiu. Pane Morvai. Dėkoju. Bandysiu, bandau sekti visas šias ataskaitas pranešimus ir bandau suprasti naują po Lisabonos sutarties įsigaliojusią sistemą skirtą pagrindteisių apsaugai. Juolab, kad aš esu teisinkė vis gilinti žmogus teisų klausimus. Vis dėlto esu šiek tiek suklumusi dėl to, kaip ateityje veiksmingiau bus apsaugomas mūsų piliečių teisės po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Ką konkrečiai reiškia tai, jog ES papildomai prie e, valstybių narių jau ratifikuotos žmogaus teisų konvencijos, tai yra tai, kad ir dabar ben, Europos Sąjunga kaip po tokia ratifikuo šią kartiją, kokia bus pridėtinė vertė. Taigi turėčiau rekomend... rekomendaciją pranešėjai. Kinga ir aš esame abi vengrės. Ir Ir dėja, abi kaip pavyzdį pasiteikiama naujausia žmogaus teisų pažeidimo pavyzdį įvykusi Vengrijoje. Taigi norėčiau paklausti, kokie pagrindiniai pokyčiai bus žmogaus teisų, ES piliečių teisų apsaugoje po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Kokie kils pokyčiai lyginant su padėtimi prieš Lisabono sutarties įsigaliojimu ir po to. Ir beje, norėčiau priminti, kad Buvo neseniai pažymėta 53 metų taikios revoliucijos paminėjimas Vengrijoje, daug politinių partijų dalyvavo ir tuomet tūkstančiai policininkų užpuolė taikius demonstrantus ir buvo sužeikta daug e, žmonių. Ir be kita ko, pavyzdžiui, policininkai panaudojo guminės e, kulkas, buvo net šaudama į galvas, buvo mušama guminėmis lasdomis. Na ir tiesą sakant, kadangi neįsigalios Lisabono sutartai, buvo vadovaujantis prielaida, kad tai yra vidinis Vengrijos reikalas, tai nieko nebuvo padaryta iš ES pusės. Mes bandėme simtis priemonių, bet nieko nepasiekėme. Buvo teigiama, kad tai yra tiesiog Vengrijos vidaus klausimas ir tuo metu buvo manoma, kad ES žmogaus teisų sistema nebuvo pakankama tam, kad būtų galima sureaguoti į tokią situaciją. Na, žinau, kad, ponė pirmininkė, šis klausimas labai jautrus. Na, gal nekalbės ilgiau negu ankstesni prieš mane pasisakysi. Manau, kad mano klausimas yra aiškus. Taigi, Dabar ponios pranešėjos remin, norėčiau paprašyti paaiškinti, remintis šiais pavyzdžiais, kokių pokyčių žmogaus teisų apsaugos rytie bus įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Pone Florida paprašė žodžio ir po to daugiau žodžio nebesuteiksiu ir prašyčiau pasisakyti trumpai tam, kad galėtume baigti diskusijas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Diskusija vyksta žymiai anksčiau, negu jį yra numatyta dis, e, mūsų darbo atvarkė, dėl to aš truputį pavei, pavėlavau ir man labai gila, nes negirdėjau, ką pasakė ponia Gal. E, tačiau, kaip supratau, čia yra siūloma struktūra, kuri, padėt, kuri ne tik išvardintų pagrindinės e, teises, bet siūlytų ir atitinkamas priemonės, kurios pagerintų e, ankstesnių priemonių įgyvendinimą, taip, kad būtų iš tiesų užtikrintos pagrindinės teisės, e, tokios, kokios jos numatytos pagrindinių teisų hartijoje ir kad žmonės galėtų naudotis tomis teisėmis. Man atrodo, kad toks pranešimas iš tiesų yra vertingas ir naudingas, tačiau kita vertus kyla klausimas, ką e, jis mums duos tai aišku bus tam tikros politinės perspektyvos patvirtinimas. Mes nesame kažkokia komisija atsakinga už žmogaus teises, mes esame parlamentas. Todėl man kyla klausimas, ar nebūtų geriau pasirinkti šiek tiek kitokį mąstymą. Pavyzdžiui, kaip patys silpniausi visuomenės nariai galėtų užtikrinti savo teisų apsaugą. Juk tai galėtų būti tema, į ją mes galėtume koncentruotis ir galėtume būtent atsižvelgdami į šį klausimą aiškinti atitinkamus dalykus, nes mes turime kovoti su diskriminacija. Tai pavyzdžiui būtų vienas toksai pavyzdys, kaip būtų galima keisti požiūrį uh, E, ir lygiai taip pat galėtų elgtis ir pagrindinių teisų agentūra. E, jos ataskaita, e, ataskaita yra tikrai labai produktyvi, nes joje yra paliesti esmė. Tačiau mums reikia iš tiesų veiksmingos struktūros, kad galėtume įgyvendinti numatytas priemonės. Ir galbūt jeigu mes pakeisime požiūrį, galbūt mums pavyktų įvardinti pačius e, baisiausius pavyzdžius arba tuos atvejus, kuriems reikia ypatingo ypatingo požiūrio, ypatingų priemonių. Taigi manau, kad reikia stengtis suderinti tuos skirtingus požiūrius ir tik tai mums padėtų sukurti dokumentą, kuris būtų politiškai naudingas ir kad tą dokumentą mes galėtume tuomet perduoti ministrų tarybos atstovams ir galbūt jie galėtų juo remtis. ir norėčiau poniai gal pasakyti, kad galbūt būtų tikslinga šiek tiek pakeisti požiūrį ir e, diskutuoti būtent pa, pagal tą pakeistą požiūrį. Ačiū, prieš suteikiant žodį pranešėjai, aš norėčiau atsiprašyti, kad iš tiesų darbo tvarkė šiek tiek pasistumėjo į priekį, bet mūsų darbo tvarkė, na, žinote, numatyti te, laiko terminai buvo labai bendro požiūrio, pobūdžio ir vietoj to, kad darytumėm kažkokias pertraukas, vėliau padarysime galbūt e, didesnę pertrauką. Dabar žodis pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pritarti visoms pasakytoms idėjams. Atsakysiu į atskirius klausimus. Kodėl nekalbėti apie valstybės narės? Puikiai žinote šiame komitete, kaip mes, e, koks su kokiamis problemomis susitarėme, kai yra minimos valstybės narės pranešimuose. Ir šiame pranešime, kai iš tiesų yra sukuriama galimybė sukurti naują sistemą, mes e, E, susidursime su problemomis, jeigu paminėsime vieną ar kitą valstybę narę. Na taip, valstybės narės turi būti įvardintos, bet nemanau, kad tai turėtų būti daroma šiame pranešime. Dėl tos priežasties aš ir norėčiau šiek tiek nukrypti nuo tradicinio požiūrio. Labai daug egzistuoja institucijų ES. Dabar tiesiog reikėtų pažiūrėti, kas už ką atsakingas. Ka, ko, pažiūrėjau, mes tikimės iš komisaro, ko mes tikimės iš agentūros, koks turėtų būti mūsų vaidmuo. Tai yra svarbu dabar. Tada pasakyti štai ką. Na, va. Štai egzistuoja problema šioje srityje, toje valstybėje narėje. Ką komisija daro, ar agentūra yra surinkusi duomenų, nes būtent tam ir buvo sukurta agentūra, kad būtų e, sukaupiami nešališki duomenys, kurie galėtų toliau būti panaudojami ir kaip šios institucijos turi dirbti, nes tada mes išvengsime problemų dėl tų diskusijų, kurios rezultatų neduos, nes vieni sakys taip, kiti sakys ne. tos diskusijos, kurios paliečia problemas kai kuriuose konkrečiose valstybėse narėse, joms e, vykti reikalingi konkretus duomenys, informacija. Ir mano manimu, yra sukurta pakankamai institucijų. Ir tarkim, kai kyla problema su valstybių narių, E, vienoje valstybių narių, jeigu mes nepasinaudojame e, tomis institucijomis, tačiau raš pasisakome, tarkim, dėl vieno ar kito klausimo, neturint pakankamai informacijos, nors, kaip jau minėjau, egzistuoja info, agentūros, kurios galėtų pateikti mums informaciją ir kurios pagrindų mes galėtume pasisakyti. Taigi štai ką noriu pasakyti. Mes turime pagrindinių teisų komisarę. Mes turime pakankamą institucijų, mes turime agentūrą, tad ką mes dabar turėtume padaryti. Tiesiog mes turėtumėm pasakyti, kaip visą tai turėtų praktikoje veikti ir ko mes tikimės iš jų. Ir būtent tai atsako į ponios Morvai klausimą, nes ji išdavė, uždavė daug klausimų, kurie yra labai svarbus. Ir labai taip pat svarbu pažiūrėti, ar tos įsteigtos institucijos atlieka darbą ir ar jos nedirba tuo klausimu, nes, kaip jau buvo minėta, klausimas yra jautrus. Dėl tos priežasties pranešime turėtų būti rašoma, kas turėtų būti daroma skirtingos institucijos. Egzistuoja Lisabono sutartis, egzistuoja privaloma pagrindinių teisų hartija. Dabar laukiame ir e, pagrindinių e, teisų konvencijos sesijos. Tad turiu pritarti tam, kad šiame pranešime turėtų būti ir rašoma, ką visą tai duos piliečiams į tai orientuotis, nes antraip, man atrodo, lūkesčiai yra kitokie. Tad labai svarbu būtų orientuotis į tai, Reikėtų mums orientuotis į tai, kaip mes geriausiai galėtume pasinaudoti visais tais mechanizmais, institucijomis, kurios dabar egzistuoja. taip pat ir teisinių pagrindų, kurį mums suteikia Hartija ir Lisabono sutartis bei Žmogaus teisų konvencija. Man atrodo, turime tą politinį svorį ir mes turime pasakyti, tai yra politinis klausimas. Jeigu Europos parlamentas ir mūsų komitetas pasako kažką, tai yra politinė žinia. Dėl tos priežasties labai svarbu e, apsispręsti, kaip mes e, spręsime šios klausimus. Toliau supraskite, kad e, šis pranešimas e, turės būti svarstamas tik tai lapkričio plenarnėje sesijoje, tad tai reiškia, kad mes galėsime įtraukti tą, į tą pranešimą visus kitus klausimus, kurie atsiras metų eigoje. E, pavyzdžiui, rengintis pagrindinių teisų konvencijos sesijai ir taip toliau. Taip pat bus naujas pranešimas iš pagrindinių teisų agentūros. Ta, ta ataskaita bus mums pristatyta birželio 10 dieną. Vėliau 22 dieną birželio bus organizuotas klausimas pagrindinių teisų klausimais. Tad, man atrodo, tai padės mums surinkti informaciją duomenys, kurie galėtų vėliau būti įkomponuoti į šį pranešimą. Tad man iš tiesų labai netgi patinka ta idėja, kad mano pranešimas bus svarstamas tik tai lakryčio plenarnėje sesijoje. Tačiau iš tiesų man reikalinga bendradarbiauti su jumis, nes tai yra suderinimas visko, kaip Europos parlamentas žvelgia į šią problemą, kaip ją sprendžia atsižvelgiant į egzistuojančius mechanizmus piliečių ES naudai. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkė. Gerbiami kolegos, baigime diskusijas. Dabar siūlau padaryti pertrauką 45 minučių ir vėliau mes sugrįšime pusė dvylikos. Tada bus organizuotas bendras posėdis su FEM komitetu. Aptarinėsime e, žmogaus prekybos klausimą. Tad buvo anksčiau numatytas tas posėdis pusė dvylikos ir tikiuosi, kad visi sugrįšite.

everybody. I reopen our, uh, our meeting. We have one uh, point of the agenda. Gerbiami kolegos, iki pusę pirmos uh, mes turėsime išanalizuoti vieną klausimą susijusiu su priekyba žmonėmis ir uh, pamatinio uh, sprendimo 629 panaikinimas. Su manimi yra du pranešėjai. Na, dar svarbus dalykas. Tai yra bendras parlamentinių komitetų posėdis remiantis 51 taisyklę. Mes numatėme organizuoti bendrą FEM ir lybio e komitetų posėdį. Visi ateityje posėdžiai pagal šią teisėkuros procedūrą bus organizuoti kaip bendri FEM ir lybė e sustikimai. Uh, ir įvyks per jau numatytus FEM arba lybę komitetų posėdžius. Reikėtų pabrėžti štai ką. Žmon, prekyba žmonėmis tai yra baisus žmogaus teisų pažeidimas. Galima prilyginti tai e, moderniai vergyjai. Žiniasklaidoje dažnai nušviečiamos tokios liūdnos istorijos netgi Europos Sąjungoje, taip pat ir už jos ribų, dėl tos priežasties reikia imtis veiksmų. Dabartinis ES teisės aktas yra nepakankamai efektyvus ir 2009 metais Europos komisija pateikė pasiūlymą dėl komisijos pagrindų sprendimo kovai ir prevencijai priekybai žmonėmis, taip pat ir aukų apsaugai. Kaip jūs žinote, per tą laiką įsigaliojo ir Lisabono sutartis ir dėl tos priežasties Europos komisija turėjo e, atnaujinti savo pasiūlymą ir pateikti jį kaip direktyvos pasiūlymą. Na ir laukiant naujo komisijos pasiūlymo, 2010 metais vasario mėnesį plenarnio posėdžio metu buvo patvirtinta rezoliucija dėl kovos su priekyba žmonėmis. Tad dabar mes norime išanalizuoti, kaip e, Europos parlamento rezoliucijos pasiūlymus, pasiūlymai buvo į, įtraukti į komisijos pasiūly, pasiūlytą teisėkuros projektą, naują projektą. Pirmininkauju šiandieną šiam posėdžiui kartu su ponė Svensson, kurie yra FEM komiteto pirmininkė. Ir jeigu ji nieko nebeturi ką pasakyti, tada norėčiau iš karto suteikti Europos komisijos atstovams pirmiausia, o tada vėliau suteiksiu žodį kitiems. Tad dabar norėčiau suteikti Europos komisijos atstovai žodį, prašom. Ačiū pirmininkė. Kaip jau ir jūs minėjote, Europos komisija pateikė E, kovo pabaigoje pasiūlymą dėl tarybos pagrindų sprendimo. Nereikia pateikti kažkokių paaiškinimų, nes jūs jau įžangoje jau pasakėte, kodėl prekyba žmonėmis e, turi būti traktuojama labai rimtai ir dėl ko reikia šią problemą spręsti ES lygmeniu. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad e, nėra priimtina, kad tokia moderni vergystė egzistuoja Europoje ar kažkur kitur. E, komisija, tiek ankstesnė, tiek dabartinė komisija mano, kad kova su priekyba e, žmonėmis yra prioritetinis klausimas. Direktyvos pasiūlymas yra labai panašus į pasiūlymą tarybos pagrindų sprendimui, kuris buvo e, pristatytas taryboje ir aptartas 2009 metais. Kaip greičiausiai prisiminate, buvo galiausiai priimtas, prim, e, buvo priimtas sprendimas TVR e, taryboje lapkričio 30 dieną pereitais metais. Su nedideliais e, pakeitimais tai yra labai tekstas panašus į dabartinį pasiūlymą. Direktyva tiesiog perims 2002 metų senojo e, pagrindų sprendimo tekstą, taip pat ir nu, kai kurias Europos tarybos konvencijos dalis. Tačiau šis sprendimas žengia dar žingsnį toliau dėl tokių dalykų. Tai yra aukų e, teisų apsauga ir sustiprinimas, taip pat e, čia kalbama ir apie nusikaltimus, kurie yra padaryti už ES e, ribų. Trečias dalykas yra sankcijų harmonizavimas. Europos komisija atsižvelgė į 10 e, vasario Europos parlamento rezoliucijos nuostatas dėl kovos su priekyba žmonėmis ir malonu e, matyti, kad, jūs, kad mūsų e, rekomendacijos yra panašios į tai, ką ir siūlo Europos parlamentas savo rezoliuciją, tikiuosi, kad jūs tam pritarsite. Dabar nepristatysiu detaliai pačio pasiūlymo, tiesiog noriu pasakyti, kad man atrodo, e, šis pasiūlymas yra e, žingsnis į priekį, kad e, bent jau ženkliai sumažėtų šio reiškinio mastai. Komisija laikosi nuomonės, kad, komis, kad, kad pasiūlymas yra ambicingas dėl tos priežasties, kad yra orientuojamasi į aukas, kovojant su prekyba žmonėmis, dėl tos priežasties ir siūlome didesnę aukų apsaugą, taip pat ir į nusikaltimo prevenciją, siekiant sustiprinti taip pat ir persiekėjimo galimybės už šios nusikaltimus. Dar vienas dalykas kuris negali būti sprendžiamas šios direktyvos pagrindu. Tai yra, kad reikia stiprinti bendradarbiavimą bei partnerystę su trečiosiamis šalimis, iš kurios yra prekiaujama e, gyventojais. Tai yra labai svarbus e, aspektas ES kovos su priekyba žmonėmis politikoje, nes iš tiesų reikia kovoti su problema ten, kur jie atsiranda. Europos komisija ir toliau e, dės visas pastangas, neteisėkuros pastangas, kad ir toliau būtų stiprinama prevencija bei užtikrinamos aukų teisės už ES ribų, kaip ir nurodyta veiksmų dokumente, kurį patvirtino taryba pereitų metų lakryčio mėnesį. Direktui, direktyvos pasiūlymas jau buvo pristatytas tarybos darbo grupėje ir valstybės narės jau pareiškė bendrą pritarimą tam pasiūlymui ir jo turiniu. Iš tiesų šiek tiek e, keisis tas pasiūlymas, tačiau per anksti dabar kalbėti apie tai, nes mes kol kas nežinome, e, kokie pagėdavimai bus susakyti taryboje. Tad Galima tikėtis, kad iš tiesų valstybės narės pateiks daug pasiūlymų, tačiau jų nebus daug. Ir dar vienas dalykas susijęs su mūsų pasiūlymu, kuris yra, tai yra itin aktualus šiandieną. Tai yra direktyvos dėl, dėrybos dėl šios direktyvos. Tai bus pirma, e, gal, e, pirmas atvejis, kai Europos parlamentas veiks bendro sprendimo procedūroje, nes anksčiau šis klausimas priklausė trečiojo ramščio sričiai. Man atrodo, kad visos institucijos yra įsitikinusios, kad reikia stiprinti kovą su priekyba žmonėmis. Dėl tos priežasties mes turime visas e, priežastis e, galvoti, kad greitai bus e, priimtas sprendimas dėl šios direktyvos. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkė. Dabar aš norėčiau suteikti žodį tarybos atstovui e, ponui Molinos, prašom. Pues, eh, bien, muchas gracias. Uh, por... Dėkoju. Kaip ir kalbant apie direktyvos pasiūlymą, uh, Dėl mažamečio apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo galima ir kalbant apie šį dokumentą pasakyti, kad mes sveikiname komisijos parengtą dokumentą. Komisija per labai trumpą laiką parengė šį dokumentą. Ir todėl norėčiau pasakyti, kad Ispanija kaip pirmininkaujanti valstybė paprašė komisijos kiek įmanoma greičiau parengti dvi iniciatyvas. Ir komisija tą ir padarė. Aišku, ji tą padarė ne tik dėl to, kad mes to prašėme, bet ir dėl to, kad šios dvi temos, būtent priekyba žmonėmis ir seksualinis vaikų išnaudojimas, yra labai svarbios ir aktualios temos. Komisijos pasiūlymas buvo pateiktas 2009 m. lapkričio mėnesį, jį pakeitė taryba. Antrame straipsnėje yra apibrėžiami pagrindiniai tikslai ir čia yra kalbama apie Varšuvos susitarimą, taip pat apie koncepcijos išplėtimą. Koncepcijos išplėtimas, aišku, yra teigiamas dalykas nes kalbant apie priekybą žmonėmis, dažnai galima konstatuoti, kad vyksta priekyba žmonėmis todėl, kad tam, kad tuos žmonės, kuriais yra prekiaujama, būtų e, galima panaudoti tam tikrai veiklai, pavyzdžiui, siūsti, prašyti išmaldos ir panašiai. Toliau yra penkta konstatuojamoji dalis, kur taip pat yra kalbama apie tos pačius dalykus, tai man atrodo, tai yra geras papildymas. Toliau bausmės. E, tai taip pat yra geras komisijos pasiūlymas, tik tai čia komisija ištaisė tokią techninę klaidą, į kurią atkreipė dėmesį visos delegacijos. Čia buvo kalbama apie aukščiausią, griežčiausią bausmę nuo 8 iki 10 metų, tačiau buvo pasakyta, kad kalbant techninę prasme, e, nėra prasminga kalbėti apie griežčiausią bausmę. Aštuoni metai yra mažiausia įmanoma bausmė, o tie dešimt metų tada jau atitinkamai nelabai ką ir keičia. Todėl komisija atitinkamai pataisė savo dokumentą. Toliau yra nauja koncepcija dėl ypatingai e, dėl tų asmenų apsaugos, kuriem reikia ypatingos apsaugos, čia yra kalbama apie vaikus, apie nepilnamečius. Taip pat yra e, atsižvelgiama į tokią problemą kaip e, nepilnamečių neštumas. Aišku, tai nėra lyga, tačiau jeigu e, nepilnametė yra neščia, tai jai reikalinga ypatinga apsauga. Tai taip pat yra toks faktas, reiškinys, į kurį parlamentas turėtų atkreipti dėmesį. Taip pat yra kalbama apie atitinkamų uh, fizinių asmenų apsaugą. Mes e, atsakomybę, mes kalbame apie 27 skirtingas teisės sistemas ir vienose valstybėse narėse galima e, bausti tik fizinius asmenys, kitose galima bausti ir e, juridinius asmenys. Taigi čia reiktų suvienodinti tas, tas sistemas ir galbūt įtraukti ir juridinių asmenų atsakomybę. Taip pat reikia stengtis daryti viską, kad nusikalstamos veikos, kurios buvo padarytos, numatytos mm, mm, nepilnamečiams, kad joms negaliotų senaties terminas, kad už jas būtų galima bausti ir vėliau. Taip pat labai yra svarbu kalbėti apie tokius aspektus kaip e, psichiatro priežiūra, medicininė e, aukų priežiūra, taip pat atitinkamas nepilnamečių lavinimas taip pat yra ypatingos apsaugos priemonės taikomos nepilnamečiams. Tai taip pat yra pasiekimas, pažanga šiame dokumente. Kitas dalykas, apie kurį čia kalbama, yra prevencijos dalykai. Tokių nusikalstamų veikų prevencija. Tai yra labai svarbus dalykas teisės rytyje ir šioje srityje reikalingas teisminis bendradarbiavimas. Dėl to buvo įtrauktas 15 punktas, kur yra kalbama apie keitimąsi informaciją, apie atitinkamo personalo, kuris dirbtų su aukomis lavinimą. Taigi daroma viskas, kad būtų kiek įmanoma daugiau daroma prevencijos rytyje. 16 straipsnėje yra kalbama apie atitinkamos kontrolės institucijos įsteigimą Ir čia šis, šis straipsnis yra suderintas su 17 konstatuojamai dalimi. Čia bus galima pri, patiems prisimti sprendimą, kaip turėtų atrodyti ta už aukų priežiūrą atsakinga institucija. Ispanija, kaip pirmininkaujanti valstybė, jau e, pradėjo neformalius pokalbius su Europos parlamentu ir aš manau, kad mes e, toliau šio klausimo nagrinėjimą perkelsime kitai pirmininkaujančiai valstybei, Belgijai. Ir manau, kad mūsų kolegos iš Belgijos puikiai prates šį darbą, tiek kalbant apie priekybą žmonėmis, tiek apie direktyvą dėl nepilnamečio apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo. Taigi galėčiau Jums pasakyti, kad mes jau padė, pradėjome darbą ir jį vėliau tęsime. Na, o Jums norėčiau padėkoti taip pat sėkmės šiame darbe ir ta, tas sėkmės palinkėjimas, aišku, galioja ir Belgijai kaip ateityje pirmininkausiančiai valstybei. Ačiū, dabar norėtumėm suteikti žodį pranešėjai e, iš FEMA komitetų. Ir dabar norėčiau suteikti poniai e, Fed, o po to poniai Bauer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tikiuosi, kad vertėjam taip pat buvo išdalintas mano dokumentas raštu ir jie mane teisingai supras. Visų pirma, norėčiau padėkoti komisijai ir komisarai Cecilijai Malmstrom už tokį greitą šio projekto parengimą. Komisija iš tiesų teisi, kalbėdama apie tai, kad prekyba žmonėmis yra moderni vergystės forma. Todėl mes turime kažką daryti, kad kovotume su šiuo baisiu nusikaltimu. Socialinės pasiekmes uh, socialiniai sunkumai, įvairių socialiniai sunkumai dažniausiai yra priežastis e, tokios nusikalstamos veikos, todėl mes turime kažką keisti ir politikoje, ne tik teisės srityje, bet ir, pavyzdžiui, migracijos politikoje. Trumpai pristatysiu, kaip aš vertinu šį komisijos pasiūlymą o paskui, aišku, džiaugsiuosi galėdama išklausyti kolegų minčių. Aš džiaugiuosi, kad čia aiškiai pabrėžiama vaikų perspektyva, nes jeigu mes kalbame apie vaikus, tai yra labai svarbu būtent atsižvelgti iš šios visuomenės grupės specifiką. Apie tai jau šiandien buvo kalbėta. Taip pat yra labai svarbu, kad buvo e, išplėstas e, išplėstos bausmės E, baudžiamumas. Aišku, Europos teismai turėtų turėti galimybę teisti ES piliečius už nusikalstamas veikas, kurias jie padarė už ES ribų. Tai yra labai svarbu. 2009 m. pabaigoje Europos parlamentas pateikė klausimą e, žodžiu ir pateikė įvairius pasiūlymus, todėl mes norime kiek įmanoma aktyviau veikti rengiant šią direktyvą. Kol kas matome, kad yra tam tikrų bendradarbiavimo spragų. Pavyzdžiui, nebuvo pateikta pasiūlymo, kaip mes galėtume kovoti su nusikalstamumu internete, elektroniniu nusikalstamumu. Ir mes e, manėme, kad būtų tikslinga įsteigti atitinkamo koordinatoriaus postą, kuris bendradarbiautų su nacionaliniais koordinatoriais kol kas tai neatsispindi dėja komisijos pasiūlyme. Toliau kitas mūsų pasiūlymas buvo duomenų rinkimas. Į šį pasiūlymą taip pat nebuvo atsižvelgta, o mes žinome, kad tai yra didžiulė problema, ypač kalbama, kalbant apie vaikų pornografiją. Ir tai yra problema visame pasaulyje ir ES. Todėl mums reikia geriau koordinuoti veiksmus šioje srityje, geriau koordinuoti bendradarbiavimą tarp Europolo, Frontexo, lyčių lygybės instituto ir pagrindinių teisų biuro. 15 straipsnio antroje dalyje komisija siūlo, e, kad valstybės narės galėtų imtis atitinkamų veiksmų, atitinkamų priemonių ir padėtų geriau šviesti visuomenę. Aš manau, kad informacinės kampanijos turėtų būti rengiamos ir už ES ribų. Ir mes turime kalbėti apie informaciją ne tik apie tokios nusikalstamos veikos aukas, bet ir apie e, tai, kaip veikia prekybo žmonėmis tinklas. Nesvarbu, kokie yra statistiniai duomenys, tačiau dažniausiai aukos, prekybos žmonėmis aukos būna moteris ir mergaitės. Ir būtent į tai reikia atsižvelgti, rengiant atitinkamus teisės aktus. Turime kalbėti apie vaikų teises, tačiau čia komisijos pasiūlyme nėra į, į, į ateitis orientuotos perspektyvos. Kalbant apie priekybą žmonėmis, reikia pabrėžti, kad dažniausiai yra kalbama apie priekybą žmonėmis sekso tikslais. Taigi mes turime nors ir tai yra prieštaringai vertinama problema, vis tiek kalbėti apie jos išplitimą. Taip pat e, mums labai gaila, kad komisija tik tai ragina valstybės nares e, persekioti nusikaltelius. Manau, kad valstybės narės taip pat turi veikti e, kažką, kad būtų užkirstas kelias panašiem nusikaltimam. Pavyzdžiui, reikia pabrėžti, kad e, tai, kad reikia kovoti su pigia darbo jėga, nes tai taip pat yra priekybos žmonėmis vienas iš, viena iš priežasčių. Manau, kad visos valstybės narės turėtų įsipareigoti, kad tie, kurie naudojasi atitinkamomis paslaugomis būtų atitinkamai nubausti. Na, o dabar, baigdama, norėčiau užduoti keletą klausimų tarybos ir komisijos atstovams. Pirmas klausimas, jis skirtas komisijai. Kodėl valstybių narių kompetencijos yra apribojamos 9 straipsnio antroje dalyje? ką galima pasakyti apie valstybių narių atsakomybę 9 straipsnio C dalyje. Ir galiausiai klausimas tarybai. Kokios yra perspektyvos bausti už pirkimą atitinkamų paslaugų. Na ir baigdama norėčiau pasakyti, kad e, mes su ponia Bauer dalyvausime seminare, skirtame priekybai žmonėmis, tas seminaras vyks birželio 10 dieną. Na, o dabar tvarkaraštis pakeitimų pateikimo terminas bus nukeltas vėlesniam laikui, taigi tai bus ne birželio antroji, o greičiausiai birželio 30 diena. Tačiau tikslę datą mes dar paskelbsime. Taigi mes dar pasakysime, kada yra galutinis pakeitimų pateikimo terminas. Taip pat yra labai svarbu, kad mes turėtume galimybę prieš parengdami pakeitimus e, sudalyvauti tame minėtame seminare. Na, o dabar lauksiu kolegės Bauer pastabų ir visų kitų kolegų pastabų. Kedves elnök asszony, köszönöm szépen. Az előttünk lévő anyag valóban egy nagy előrelépés. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, šį dokumentą vertinčiau kaip žingsnį, rimtą žingsnį priekim. Šiame dokumente yra pateiktas naujos ir platesnės apibrištis ir manau, kad tai mums padės taikyti šį teisės aktą, gyvendinti jį ir todėl labai teigiamai vertinu šį tekstą. Jis tikrai geresnis negu ankstesnis. Taip pat ir bausmių mastai yra platesni ir, pavyzdžiui, apima priverstinį elgetavimą, nes anksčiau tai nebuvo vertintina kaip e, ne, nelegali veikla, la, nors e, šis verslas ES plačiai paplytęs ir yra labai pelningas. Ir kitose srityse yra padaryta pažangos ir labai svarbu, e, kad tekste būtų skirimas dėmesys ir vaikams aukoms. Tokio pasiūlymo laukiame jau labai seniai. Ir e, reikia e, sudaryti galimybę vaikus apklausti bylos nagrinimo metu tik tais vienas iki, o po to jau tulenimesnėje bylos nagrinimo įgoje naudoti tik tais įrašytą apklausos medžiagą. Na, tiesa, lieka kai kurių neatsakytų klausimų, pavyzdžiui, kai kurios formuluotės dar nėra pakankamai tobulos, na, tai ir kiti tai jau minėjo. Ir dabar, naudodamasi progą, norėčiau užduoti keletą klausimų komisijai. Mano klausimai yra susijęs su tais aspektais, kurie, mano manimu, nepakankamai išryškinti pasiūlyme. Na, kai dėl Europos tarybos konvencijos, tai joje kalbama apie apsaugų, ap, e, aukų apsaugą, taip pat galimybę gauti prieigą prie e, darbo rinkos bei profesinio mokymo. Būtent šiuo aspektu pasigendu šiame pamatinio sprendimo pasiūlyme. Nelabai man aišku, dėl kokių priežasčių e, šiame pasiūlyme ne, minima tai, kas buvo minėta pasiūlyme 169, pavyzdžiui, ilgiausi bausmės laikai ir taip toliau. Pavyzdžiui, e, minimas bausmės nuo, e, nuo 5 iki 6 metų ir nuo 10 iki 12 metų. Na, jeigu mes sakome, kad tai yra visiškai neleistinas ir neprimtinas žmogaus teisų pažeidimas, tačiau vis dėlto, net jeigu ir kalbame apie labai rimtus nusikaltimus, nelabai suprantu, kodėl sura, sutrumpintas šiame pasiūlyme siūlomos bausmės laikas, lyginant su ankstesniu pasiūlymu. Dar ir kitų nelabai aiškių dalykų. Na, na šiame tekste kalbama ir apie kovą su nelegalia priekyba žmonių organais tačiau tiesą sakant nelabai aišku, ar bus, kaip ateitie bus keičiamos atitinkamos šie aspektai liečiančios nuostatos, nes manau, kad dabartinės dar nėra pakankamai tobulos. Mūsų rezoliucijos pasiūlyme mes rekomenduojame Europos komisijai suformuluoti komisaro poziciją dėl šio klausimo. Jau tarptautiniu lygiu yra suformuoluotos atitinkamos pozicijos, tačiau darbai nėra koordinuojami. Taigi pasigendame e, šioje srityje dirbančių įvairių generatoralinių direktoratų veiklos koordinavimo. Dar vienas dalykas. E, 18 metų amžiaus riba. Na, teko išgirsti daug skundų iš įvairių ekspertų pusės dėl pasirinkto metodo ar metodologijos. Tai sena metodologija e, suformuluota dar 1920-30 metais, pagal kurią būdavo nustatomos amžiaus ribos. Ir kai kalbame apie auką, vaiko auką, tai su auka vaiku reikia elgtis kaip su vaiku. Tačiau po to bandoma nustatyti amžiaus ribas. Jeigu, tarkim, auka neturi dokumentų, tai yra metodų, kaip nustatyti aukos ar to vaiko jaunuolio amžių. Ir pavyzdžiui, du metodai. Vienas tai yra uh, dantų būklės įvertinimas, o kitas uh, e, rengino, kaulų rengino nuotrauka. Uh, Na ir daugelis, ir aš pati asmeniškai, e, tokius metodus vertinu kaip labai žeminančius. Na, yra trys norintys pasisakyti kolegos, ponia Sard... Pane Bienkobi. Tai yra keturi kalbėtojai, kuriuos minėjau, ir daugiau kalbėtojų į savo kalbėtojų sąrašą nebeitrauksiu o po diskusijos suteiksiu vėl žodį komisijos atstovui. Panas Argentinį, pirmoji mano sąrašė, prašau. Thank you, Chair. Uh... Ačiū pirmininkė. Kalbant apie šią direktyvą, tai jos tikslas yra apsaugoti, užkirsti kelią ir imtis veiksmų. Norėčiau kalbėti apie apsaugos aspektą. Man atrodo, pats geriausias dalykas yra uh, padėti žmonėms patiems apsisaugoti, tiesiog įgalinti tas e, priekybos e, žmonėmis aukas. Kaip tai padaryti? Dabar norėčiau štai ką pasakyti. Yra vienas aptariamas klausimas čia, kuris nebuvo įvardintas. Pavyzdžiui, informacinėme puslapyje yra rašoma, kad e, leidimai gyventi nėra direktyvos taikymos ryties aspektas. Tačiau ankstesnėje direktyvoje ten buvo minimi laikini gyvenimo leidimai, kurie buvo problematiški. Šioje direktyvoje tai nėra minima, ką tai reiškia visą tai aukos apsaugai. Man atrodo, trūksta kai ko šioje direktyvoje, nes iš tiesų, pažiūrėjau, mes galime padėti žmonėm teikdami teisinę paramą, būstą, E, psichologinę ar sveikatos apsaugos paramą, tačiau mes negalime užtikrinti e, jiems laikino ar nuolatinio gyvenimo leidimo, nes be jo aukoms sunku apsisaugoti. Paskutinėje direktyvoje buvo e, rašoma apie tai, kad tas laikymas E, gyvenimas leidimas galėjo būti suteikiamas, jeigu yra, buvo bendradarbiaujama su teisės tarnyboms. Aukos kartais dažnai bijo bendradarbiauti su teisės saugos institucijomis. O šioje direktyvoje kalbam apie e, tolesnį persekėjimą netgi tada, kai auka nebendradarbiauja. Na puiku e, visą tai, jeigu norime nustatyti, kas yra nusikaltelis. Tačiau trūksta tos grandies, trūksta to gyvenimo leidimo Ir man atrodo, jį reikėtų sugražinti į tekstą, nes tada mes apsaugosime žmonės ir patys žmonės galės apsaugo, apsisaugoti. Aukų įgalinimas tai padaryti yra esminis dalykas. Dar norėčiau pasisakyti dėl kito klausimo, kuris e, greičiausiai yra kontroversiškesnis e, šioje, e, šiame komitete. Turiu kalbėti apie baudžiamumą tų žmonių, kurie pasinaudoja e, as, as, asmenių, netgi žinant, kad tas asmo buvo parduotas. Jeigu mes bausime už tokias, tokių paslaugų panaudojimą, mes taip pat bausime ir auką. Jeigu nusikaltelis yra e, baudžiamas, tai šiuo atveju mes kalbame apie seksualinės daugiausiai paslaugas. O jeigu kalbame apie įgalinimą, aukos įgalinimą, tai gali kilti problemų. Nes, pavyzdžiui, jeigu jūs e, užsiemate nelegaliu darbu, jeigu už, yra, už tai yra baudžiama, tai asmuo, kuriuos tuo užsiema, tiesiog stumiamas į visuomenės nuošalį. To klausimo nebūčiau pasakęs, pasakius, jeigu pranešėja nebūtų iškėlus panašaus klausimo tarybai, nes ankstesnėje direktyvoje buvo leidžiama pasirinkti. Ir jeigu tai yra kažkoks e, minimalus standartas, turėčiau tam pritarti, tačiau nenorėčiau, kad visa tai būtų privaloma 27 valstybėms narėms. Laukiu taip pat ir komisijos atsakymo dėl tų gyvenimo leidimų klausimo, kurį ką tik tai įvardinau. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį kitiems kolegoms, kurie tuo pat metu paprašė žodžio. O dabar, kitam, e, norė, o dabar norėčiau suteikti žodį poniai Morvai. Ačiū pirmininkė. Aš laikausi nuomonės, kad šiuo atveju mes svarbiausiai turėtume kalbėti apie tai, apie sąsają tarp vaikų ir moterų priekybos seksualiniam išnaudojimui, taip ir prostitucijos ir seksualinių, ir e, seksualinių paslaugų teikimo. Šis klausimas turi būti atsakytas, nes yra atlikta labai daug tyrimų. Aš, pavyzdžiui, pati atlikau tyrimą e, su įvairių e, moterų išnaudojimu aukomis. Ir paaiškėjo, kad kodėl yra daugiausiai prekiaujama moteriamis dėl tos priežasties, kad nėra legalizuojama prostitucija. Jeigu, pažiūrėjau, sakome, kad gerai yra išnaudoti moteris seksualiniais tikslais, pažiūrėjau, seksualinėje pramonėje, tada iš tiesų reikia vis daugiau naujų aukų. Nes egzistuoja toks dalykas kaip sekso paslaugų teikėjas ir nėra pakankamai daug moterų, kurios norėtų užsiimti prostituciją. O paklausa didėja ir tam, kad patenkintumėm tą paklausą, reikia, reikalingos naujos aukos, kurios ir tos aukos yra būtent priekybos žmonėmis aukos. Tad nemanau, kad mes iš tiesų e, padedame toms aukoms, jeigu mes sukūrėme vis daugiau dokumentų, vis daugiau informacijos, neįsigilinant į šio, šių reiškinių sąsajos detalės. Jeigu mes norime pre, užsimti prevencinę veiklą, reikia visų pirma pagalvoti apie prostituciją ir geriausiai apsaugoti aukas yra štai kaip. Ne tik tai reikėtų nustatyti, kas yra auka, tačiau taip pat reikėtų padėti ir toms moteriams, kurios dabar užsiema prostituciją, tačiau to nebenori daryti. Tai yra svarbus klausimas visose, visose ES šalyse, kad tos moteris, kurios dabar užsiema prostitucija, to negali padaryti, e, negali mesti tokios veiklos, nes nėra, tarkim, tam tikrų socialinių e, paslaugų, nes taip pat reikėtų prisiminti, kad klaidinga manyti, kad yra užsiemimas prostitucija savanoriškai. Toliau Iš tiesų būtų klaidinga kriminalizuoti e, užsiemimą prostituciją, tačiau nematau, dėl kokių priežasčių neturėtų baudžiamas klientas. Pavyzdžiui, reikėtų sužinoti, kokia yra patirtis sukaupta Švedijoje ir kitose šalyse. Ir man labai nepatinka idėja, kad netgi tie, kurie žino, perka, kabutėse, e, parduotos moters paslaugas, mes keliame klausimą, ar už tai tas asmo turėtų būti baudžiamas ar ne. Man atrodo, kad pozicija turi būti aiški. Reikia bausti tokį asmenį. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponai Kosta. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti e, pranešėjai, taip pat ir tarybos pasisakymui. Kaip ir komisija pareiškė, labai svarbu, kad e, esam E, kad būtent užsiemame dabar šią temą, kuris buvo aktualus jau dešimt metų Europos parlamente, taip pat ir kitose nacionalinėse parlamentuose. Norėčiau e, pabrėžti vieną dalyką. Norėčiau pasakyti, kad e, reikėtų paskirti šias diskusijas poniai Paula Zvevos, kuri anksčiau dirbo Europos parlamente ir 97 metais būtent e, pirmą kartą inicijavo, kad būtų paskelbta baltoji knyga apie priekybą žmonėmis. Norėčiau prisiminti šią moterį, nes būtent ji e, būtent inicijavo šios temos svarstymą Europos parlamente. Man labai malonu matyti, kad e, komisija, taryba iš tiesų E, atsakė į, kad sureagavo į mūsų rezoliucijos e, pasiūlymus ir pasiūlė direktyvos projektą. Man atrodo, kad iš tiesų dabar pritaikytas holistinis požiūris, kurio mes ir prašėme, taip pat yra ir kitų dalykų, į kuriuos buvo atsižvelgta. Tačiau norėčiau užduoti klausimą. Pritariu tam kai kurioms e, pastaboms. Mes iš tiesų padarėme didžiulį žingsnį šioje srityje, nes netgi dabar negalime užtikrinti vien tik tai prevencijos ir, ir intervencinių veiksmų. Neužtenka vien tik tų intervencinių veiksmų, reikia koordinuoti tyriamąją veiklą, koordinuoti uh, kitus e, daromus nusikaltimus, pavyzdžiui, internet, e, kovos su e, kitais nusikaltimais veikla, pavyzdžiui, tais nusikaltimais, kurie yra daromi internetinėje erdvėje. Dar vienas dalykas. Man atrodo, iš tiesų, e, nors yra įvardintas kaip principas, tačiau e, aukų šeimų apsauga kaip rašoma 13 straipsnėje. Man atrodo, kad tos nuostatos yra pernelyg silpnos, negu mes prašėme savo rezoliuciją. Yra numatyta tokia apsauga, jeigu, pavyzdžiui, šeima yra tik tai valstybėje narėje. Man atrodo, kad reikia remti tokias, tokius žmonės. Ir, bet, pavyzdžiui, e, šeimos nariai galėtų susijungti ir į tai reikėtų atsižvelgti. Trečias dalykas Man atrodo, kad čia neminimos nevyriausybinės organizacijos ir kitos asociacijos. E, valstybės narės turėtų pasakyti, kodėl šis klausimas nebuvo iškeltas anksčiau. Tai yra, kodėl nėra minimos tos institucijos, kurios, tos nevyriausybinės organizacijos, kurios e, kovoja su e, prekyba žmonėmis. Tad reikėtų galbūt E, paraginti valstybės narės paremti tokių e, nevyriausybinio organizacijų darbą šioje srityje. Nes būtent tos organizacijos dažniausiai gali, yra arčiausiai tokių aukų ir kurie, kurios gali padėti aukai įsilieti į visuomenės gyvenimą, normalų gyvenimą. Ir dėja, tokios nuorodos į tas nevyriausybinės organizacijas nėra. Taip pat norėčiau ir aš suprasti, kaip ir ponia Bauer, dėja nežinau e, dėl tokių dalykų, dėl tuo e, gyvenimo leidimo klausimo, nes e, dažnai buvo manoma, kaip ir remintis ankstesnė direktyva, ar kodėl Tarkim, lyginant ankstesnę direktyvą su šia, tie gyvenimo leidimai nėra minimi, nes tai iš tiesų padėtų toms aukoms, kaip ir sakė kolega kalbėjus anksčiau. Dar vienas dalykas. Tai yra, kodėl neturėtų būti paskirtas Europos e, e, komisijoje tam tikras atsakingas asmuo, pavyzdžiui, kuris renktų metinės ataskaitas. Nes Mes vieningai savo rezoliucijose pareiškime, kad reikėtų paskirti kažkokį komisijos pranešėją, kuris renktų, pažiūrėjau, metinės ataskaitas. Tai turėtų būti asmuo, e, kurį turėtų paskirti galbūt valstybės naras. Na, mano valstybėje tai nėra baudžiamas dalykas, tačiau man atrodo reikėtų iš tiesų bausti ar kažkokias numatyti sankcijas, na, valstybės narės e, pasirinks ar administracinės, ar baudžiamasias sankcijas, tačiau jos turėtų būti taikomas būtent klientui. Ačiū. Dėkuoju, yra dar keturi kolegos, kurie norėtų pasisakyti, o po to suteiksiu žodį komisijos atstovai bei pranešėjai. Taigi visų prašysiu pasisakyti labai trumpai. Dabar ponia Alfano. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų, komisijos pasiūlymas yra labai ambicingas, tačiau norėčiau pasiaiškinti dėl devintojo straipsnio pirmosios dalies. Būtent ten, kur rašoma B, C ir D dalyse, norėčiau sužinoti, dėl ko būtent devintajame straipsnėje antroje dalyje yra daromas skirtumas. Nesuprantu to skirtumo. Ir toliau dėl nusikaltelių savokos įvedimo. Būtent e, pagal šią direktyvą. Norėčiau, kad ta direktyva įsigaliotų kuo galima greičiau. Aš e, pastrosiamis dienomis e, užsiemu Kambodžos e, vaikų seksualinių išnaudojimu. Mes žinome, kad 60 procentų vaikų ir apskritai žmonių, kurie yra išnaudojami, yra vaikai ir kai kurie iš jų yra 4-6 metų. Ir šiuo atveju nėra jokios jurisdikcijos, nėra griežto teisės akto skirto tiems klientams, kurie tiesiog e, sugriauna vaikų gyvenimą. Tad norėčiau užduoti, užduoti klausimą, ką komisija ketina daryti tų nusikaltelių atžvilgių, kurie gyvena ES šalyse. Ačiū. Dėkoju, ponė Falfana, ir dabar ponė Bilbao Barinika. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, tiesą sakant, uh, Buvo pasakyta daug, kas iniciatyva yra įdomi, tačiau susidomėjus su pasiūlymo turiniu, o taip pat susipažinau ir su kitu mūsų šiuo metu aptarimu e, projekto turiniu susijusius apsaugą, norėčiau paklausti keletą klausimų komisijos ir tarybos, kaip galima būtų E, suderinti augalų, e, aukų apsaugos orderį su šiuo pasiūlymu, nes yra aukų, kurios e, susiduria su tokiamis smurto apsaugomis ir dažnai toks smurtas prieš jas vyksta tarptautiniu lygiu ir jeigu tarkim, vienoje šalyje užtikrinta uh, tokios apsaugos apsauga, tačiau kartais jie tenka vykti arba tenka išvykti į kitą šalį ir ten apsaugos nėra ir problemas tęsiasi. Taigi norėčiau paklausti, kaip ši iniciatyva susijęsi su tuo mano minėtu aukų apsaugos projektu. Ačiū. Pane Blinkevičiūtė, prašau. Atsiprašau, kad neteisingai ištariu Jūs pavardę. Blinkė. Iš tiesų aš dėkoju e, komisijai ir tarybai ir pranešėjams ir e, noriu linkėti, kad kaip galim greičiau direktyvą išvystų šviesą, nes tikrai labai reikalinga. Tačiau atkreipsiu keletą, e, dėmesį keletą momentų. Tai pirmiausia, ar mes iš tikrųjų realiai suvokiame, kokios iš tiesų yra priežastys, kurios pagimdo prekybą žmonėm 21 amžiuje. Juk ekonominė ir socialinė krizė didžiulis nedarbas ir skurdas, tai iš tiesų yra ta terpė, kuri e, pagimdo prekybą žmonėm. Taigi būtų labai gerai, kad komisijos siūlymuose kaip viena iš prevencijos priemonių ir būtų pagrindinė kova su skurdu. Antras dalykas, į ką noriu atkreipti dėmesį, tai yra tai, kad e, prekybos aukomis tampa moteris merginos dažniausiai iš ne tik iš ES šalių, bet ir iš trečiųjų šalių. Iš pradžių jos parduodamos į vieną ES šalį, paskui iš vienos ES šalies dar į trečią. Kitaip sakant, šitas nusikaltimas nebeturi sienų. Ir todėl bendradarbiavimas yra būtinas įvairių institucijų, ne tik tarp e, valstybių narių, bet ir su trečiosiom šalim. Ir todėl čia iš tikrųjų nelabai suvokiama, kodėl komisija nesureagavo į mūsų Europos parlamento rezoliucijoje iškeltą mintį, jog reikalinga būtų koordinatoriaus pareigybė. Iš tikrųjų, tai pagelbėtų geresniam šioj srity. Ir trečią mintį, kurią iškelsiu, iš tikrųjų palaikau, jog tie asmenys, kurie net ir žinodami ir nežinodami naudojasi priekybos e, aukomis paslaugomis, iš tikrųjų turi būti baudžiami. Ir ta atsakomybė turi būti numatyta ir mes Europos parlamente neturėtumėm vengti šitos atsakomybės. Labai norėčiau, kad ir komisija su taryba tai palaikytų. Ačiū. Thank you. Dėkuoju. Ačiū. Dėkuoju ir paskutinė kalbėtoja yra ponė Hirš. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš esu šešėlinė pranešėja liberalų frakcijos ir todėl džiaugiuosi, kad buvo pateiktas šios direktyvos naujas pasiūlymas, nes mes čia kalbame tikrai apie labai svarbę temą ir mes turime nagrinėti šį klausimą. Taip pat yra labai svarbu, kad buvo išplėsta ši direktyva, pavyzdžiui, kad buvo įtrauktas išmaldos prašymo e, aspektas. E, Tačiau kalbant apie prekyba žmonėmis normaliame e, užimtumo pasaulyje, darbo pasaulyje, manau, e, ši problema nėra pakankamai nagrinėjama ir manau, kad turime pabrėžti ir šį dalyką. Šiandien mes kalbėjome apie dvi direktyvas, apie e, priekybą su e, nu, priekyb, kovą su priekyba žmonėmis ir taip pat apie kovą su mažamečių seksualiniu išnaudojimu. Tai yra tikrai labai svarbios temos ir yra e, reikia pabrėžti, kad mes atitinkamus šių temų aspektus nagrinėjame, taip pat nagrinėdami ir kitus dokumentus. Pavyzdžiui, kalbant apie leidimą gyventi, mes šį klausimą nagrinėjame e, prieglopščio politikos dokumentų pakete ir manau, kad nereiktų painioti tam tikrų dalykų. Tačiau nepaisant to norėčiau pabrėžti vieną dalyką, kad reikia turėti omenyje e, tuos klientus, kurie naudojasi atitinkamomis paslaugomis. Ir klausimas, ar reikia tuos klientus bausti ar ne, manau, kad idėja yra labai teisinga. Jeigu kažkas sąmoningai e, naudojasi paslaugomis moters, kuri tapo priekybo žmonėmis auga, auka, iš tiesų e, toks žmogus turėtų būti baudžiamas. Tačiau Kitas klausimas yra, kaip jūs žadate įrodyti, kad tas klientas žinojo, kad e, atitinkama moteris, prostitutė, buvo priekybos žmonėmis auga. auka. Kaip galima, kaip galima įrodyti tą žinojimą? Uh, Aš idėją suprantu ir man ji patinka, tačiau manau, kad ją bus labai sunku įgyvendinti teri, realybėje, nes gali atsitikti taip, kad uh, galbūt bus e, tokie atvejai, kai bus e, bandoma patraukti baudžiamojo atsakomybei tokį klientą, tačiau pritrūks įrodymų. Uh, O galbūt netgi atsitiks taip, kad jeigu žmogus pasinaudotų, e, tarkim, priekybos žmonėmis auka tapusios moters paslaugomis ir tą žinotų, jis pats bijotų pranešti apie tą atvejį policijai, nes bijotų būti nubaustas. Taigi čia yra toksai sudėtingas klausimas. Toliau kitas labai svarbus klausimas yra mažamečių vaikų išnaudojimas už ES ribų, tačiau man čia kyla vėlgi klausimas, kaip galima pagerinti bendradarbiavimą su tomis trečiosiomis e, šalimis kad galėtume gauti pakankamai įrodymų dėl nusikalstamos veikos ir atitinkamai bausti tam tikrus asmenys. Ačiū. You, Ačiū, poniai Herš. Buvo užduota iš ties nemažai klausimų. Ir dabar norėtume sužinoti, ką galėtų mums pasakyti ponė Rybė iš komisijos. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad mes pasižymėjome visus pasisakymus bei klausimus, kurie buvo užduoti. Tikiuosi, kad nesitikite, kad per likusias septynės minutės aš atsakysiu išsamei į visas pastabas, kurios buvo išsakytos. Pradėsiu nuo bendrų, po, bendro pobūdžio pastabų. Šis teisėkuros pasiūlymas yra priemonė, e, baudžiamosios teisės priemonė. Ir iš tiesų mes neapsimetinėjame ir nesakome, kad kai šis teisės aktas bus patvirtintas, jis išspręs visas problemas susijusias su priekyba žmonėmis. Na, iš tiesų, to mes ir nesiekėme. Siekėme, kad bent jau ženkliai prisidėtumėm prie šios problemos sprendimo akivaizdu, kad tam tikri klausimai, kurie, pažiūrėjau, yra susiję su darbo teisė, turėtų būti sprendžiami per kitas e, bendrijos politikos priemonės, kaip tai ir buvo daroma praeitįje. Dar viena bendro pobūdžio pastaba. Vėlgi, tai yra pasiūlymas pagal mm, naują Lisabonos e, politiką, atsiprašau, sutartį baudžiamosios teisės srityje. Ir mes žinome, kad kai kurios valstybės narės nelabai nori suteikti galimybę bendryjei e, reguliuoti šią sritį. Ir tai yra normalu. Tai yra direktyva, tai yra direktyvos, projektas dėl direktyvos ir dėl tos priežasties labai daug dalykų, e, dėl kurių teks apsispręsti pačioms valstybėms narėms. Dauguma klausimų, kurie buvo užduoti čia komiteto narių, e, yra ir mums aktualūs. Ir mes bendradarbiaujame e, dabar dėl to, kaip turėtų būti kovojama su šiuo nusikaltimu ir kibernetinėje erdvėje. Panašus klausimai buvo iškelti ir aptariant vaikų išnaudojimo klausimą. Ir vis dėlto turiu pasakyti, kad mums trūksta duomenų. Mes dabar susisiekėme su Eurostat, kad gautumėm geresnius duomenys dėl šių nusikaltimų. Žinau, kad sunku juos gauti, bet jūs suprantate, kad mes kol kas nesame tokioje situacijoje, kad e, galėtumėm e, reglamentuoti šią sritį, neturi, nes neturime pakankamai informacijos duomenų. Taip pat pritarėme Europos parlamento nariams, kad E, informacinės kampanijos yra labai svarbios. Tačiau to nereikėtų nurodyti direktyvoje baudžiamosios e, teisės rytyje. Tai turėtų būti daroma kažkur šalia teisėkuros e, projekto. Ne pačiame teisėkuros projekte. Toliau dėl tam tik, su, sulaukėme daug kritikos dėl tam tikrų straipsnių. Pasižymėjau visą tai, tačiau tikrai nenoriu dabar detaliai į visus tos klausimus atsakinėti. Pavyzdžiui, buvo kalbama apie devintą straipsnį, jo antrą dalį. Mes laikomės nuomonės, kad mūsų pasiūlymas iš tiesų atspindi tai, ką galima pasiekti. Mes dirbame įvairiais frontais šiuos ir šiame šiuo projektu galbūt galima dar ambicingesnių tikslų siekti, tačiau nėra prasmės siūlyti e, direktyvos projekto, kuris nebūtų įgyventintas arba atmestas valstybių narių. Dėl tos priežasties visos. E, dėl kai kurių dalykų būtent turės apsispręsti pačios valstybės naras. Dar vienas dalykas. Mes e, padidinome, nu, sumažinome tam tikras maksimales bausmes nuo, 10 iki, nuo 12 iki 10 metų. Būtent atsižvelgiant į skirtingas praktikas taikomas valstybėse narėse. Atrodo, kad kai kuriuose valstybėse 12 metų bausmė yra pernelyg didelė. Netgi tokiam rimtam nusikaltimui. Ir Dėl tos priežasties mes pamanėme, kad būtina atsižvelgti ir taip į šį faktą. Dar vienas dalykas, į kurį atkreipė dėmesį parlamentarai. Viskas, kas yra susijęs su gyvenimo leidimais, su prieglapščio klausimais. Vėlgi turiu pasakyti, kad mes šiuo atžvilgiu manome, kad tai turėtų būti surašyta kitose teisėkuros tai projektuose. Tai nereiškia, kad mes norime atidėti diskusijų šiuo klausimu. Kaip suprantu, pažiūrėjau, vienoje darbo e, klausimų direktyvoje komisija e, komisija galėtų pasinaudoti tuo teisės aktų ir atsakyti tokiu būdu jūsų pageidavimus. Komisija e, taip pat atkreipė dėmesį į jūsų prašymą dėl koordinatoriaus šio klausimo į sukūrimo. Procesas jau yra pradėtas, galbūt truks keletą mėnesių, tačiau iš tiesų didesnis koordinavimas reikalingas tiek ES, tiek tarptautinėje arenoje. Tikiuosi, kad tai taip pat pasiūs stiprų signalą, kaip svarbu šis klausimas yra ES. Be abejo, taip pat mes pritarėme tam, kad šiai problemai spręsti, nevyriausybinės organizacijos vaidina labai svarbu vaidmenį. Ir man atrodo, kažkur yra paminėta visa tai, pavyzdžiui, 15 straipsnė antroje dalyje. Taip pat pritarėme ir tam, kad teisės aktas yra viena, vienas dalykas, o jo gyvendinimas yra kitas dalykas. Neturime jokių iliuzijų ir ne pirmą kartą bus taip, kad e, priemamas teisės aktas, tačiau nieko nevyksta. Ir dėl tos priežasties įgyvendinimas šios direktyvos bus itin svarbus, kai ta direktyva bus patvirtinta, kad ji nebus Ir ne tik svarbu, kad valstybės narės perimtų tą direktyvą į savo nacionalinę bazę, tačiau kad ir ją tinkamai įgyvendintų. Dėl tos priežasties mes ir manome, kad šiuo metu nereikėtų perspausti. Tai yra, kad reikia užtikrinti, kad e, valstybių narių atitinkamos institucijos bei plačioji visuomenė suprastų, kad ES šiuo klausimu gali padaryti daugą. Egzistuoja ir kitos institucijos, pavyzdžiui, baudžiamosios teisės institucijos ir e, darbo e, asociacijos, kurios taip pat bus susijusios su šios e, teisės aktų gyvenimu. Pirmininkė, atrodo, kad tenka darbą dabar baigti. Labai dėl to apgailestauju, tačiau šie klausimai, kurie dar nebuvo šiandieną detaliai atsakyti, Komisijai suteiksime galimybę pateikti tuos atsakymus raštu. Taip pat priminu, kad yra dar pranešėjos, kurios norėtų pateikti savo, pa, savo komentarus. Tačiau dėja man pranešė, kad e, vertėjai turi baigti savo darbą. Pirmininkė klausė, ar vertėjai galėtų pratesti savo darbą tris minutės, kad po pusantros minutės galėtumėm suteikti žodį pranešėjams. Prašom. Kalbėsiu trumpai. Aš džiaugiuosi diskusijos rezultatais, džiaugiuosi, kad ši diskusija įvyko. Jau ne vieną kartą kalbėjome apie šią temą ir aišku, reikia kalbėti apie kriminalizavimą tų, kurie naudojasi tinkamomis paslaugomis. Čia aš kalbu apie priverstinę prostituciją. Tačiau noriu pasakyti, kad visi tie, kurie kriminali bus kriminalizuoti, tie, kurie naudojasi atitinkamomis paslaugomis, pavyzdžiui, išmaldos prašymų, priverstinę prostituciją ir taip toliau. Tai yra svarbus klausimas, tačiau šioje direktyvoje yra kalbama šiek tiek apie kitus kitus dalykus. Čia yra stengiamasi e, išrauti šito, šitos blogybės šaknį. Mes kalbėjome apie kovą su skurdu, mes e, turime kalbėti apie prevencinę veiklą. Taigi mes turime apie tai kalbėti, net jeigu tai yra ir prieštaringai vertinamas klausimas. Visos 27 valstybės narės turi suvienyti savo pajėgas kovoje su priekyba žmonėmis ir aš tikiu, kad mums tai pavyks. Todėl džiaugiuosi tuo seminaru, kuris įvyks birželio 10 dieną. Ačiū. Dėkoju, nebejoju, kad turėsime pakankamai laiko ir progų aptarti šį klausimą išsamiau. Taigi, džiaugiuosi busimomis diskusijomis. Dėkoju, ponia Vaur, sako pirmininkė, baigėme posėdį ir darbą tęsime trečią po pietų. Dėkoju kolegos, malon, skanaus.